Liebe Kollegen, liebe Kollegen, würde ganz gerne die Sitzung eröffnen. Habe a little problem, weil der erste Punkt ähm, der Bericht. Na, pirmiausia. Pirmasis darbo tvarkės punktas. Navijo pranešėjas dar neatvyko, taigi gal mes galėtume sukeisti klausimus vietomis. Na ir tą padaryti bus sunku, kadangi Daug kolegų dar neatvyko. Taigi aš pagalvoju, kad gal, gal mes galėtume pradėti nuo 15 punkto, bet nežinau, ar atvyko jau šešėliniai pranešėjai. Vieną sekundėlę aš viską sutikrinsiu. Hmm? parola alle Lichtane. Ja. nochmal einen Vorschlag machen. Versucht ihr nochmal. Uh, äh, is it possible that we... Äh, Taigi, pirmiausia, mes varstysime 15 punktą pranešimą, kurį parengė ponas Marcinkievič. Ar kas nors tam prieštarautų? Gerai, pritarėte tam? Gerai, pritarėte tam, kad mes sukeistume klausimus vietomis. Man atrodo, kad ponios Maruel nėra čia šią savaitę, panas Rivazė, gal ponė Rivazė dar prisijungs prie mūsų. Pone Valian, na ko gero, šie ponai bus gana nepatenkinti, kad mes nusprendėme pirmiausia svarstyti būtent e, šį klausimą. Man atrodo, kad ponia Rivazė neatvyks šiandien. Morgen. Wir fangen an. Beginnen mit dem. Labas rytas. Mes jau esame pasiruošę ir pradėsime nuo 13 punkto. Dėl pono Eller pranešimo, dėl atakų prieš informacinės sistemas ir tarybos pamatinio sprendimo panaikinimo. Pirmiausia, svarstysime tris pranešimus, o po to pradėsime balsuoti. Tai reiškia, kad šios pranešimus turime svarstyti labai greitai. Kristijanai, prašau. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju ir dėkoju, kad sutikėt man šią galimybę. Aš pateikiau jums tekstą ir daugiau nieko ir negalėčiau pasakyti. Manau, kad labai svarbu yra pabrėžti, jog labai svarbu yra užtikrinti tinkamą komiteto bendradarbiavimą. Ypač svarbu yra bendradarbiauti su lybė komitetu. Mes e, bendromis jėgomis tengiamės apibrėžti savo poziciją dėl formuojamos strategijos. Mes be abejo išnagrinėjome teisinį pagrindą, dirbome nemažai, su Monika Holmar mes sėkmingai bendradarbiavome ir mes bandėme apibriežti bendrą teisinį pagrindą skirtą atakoms prieš informacinės sistemas. Ir taip pat galvojame, kaip galima būtų užpildyti šiuo metu egzistuojančias e, įstatymų spragas. Kalbėjome ir apie anonimiškumo klausimą. Jis yra labai sudėtingas e, kibernetinio atako kontekste tapatybės vagystės, kibernetinės vagystės. Visi šie klausimai yra labai sudėtingi. Pone Holmeier, Pone Holma nemažai dirbo su mumis ir mes padarėme nemažai pažangos, ypač kovos su nusikalstamumu srityje. Ir išsprendėme taip pat klausimus susijusius su anonimiškumo problema, kurią aš minėjau anksčiau. Mes kalbame apie nuomonės projektą ir savo nuomonę mes reikalavome, kad būtų parengta ES strategija, kad būtų atsižvelgta taip pat ir į tai, jog kibernetinės atakos kelia grėsmę mažoms vidutinėms įmonėms ir mes norėtume apsaugoti šios įmonės nuo sisteminių atakų. Taip pat kalbėjome ir apie tarptautinį bendradarbiavimą su trečiomis šalimis, kalbame ir apie NISA ir apie kelis kitus svarbius klausimus susijusius su kibernetinėmis atakomis, pavyzdžiui, duomenų naudojimas internet, internetinėje erdvėje, kibernetinėje erdvėje, stengiamės pabrėžti, jog labai svarbu yra sukurti tinkamas e, duomenų perdavimo sistemą. Ir mes norime, kad duomenimis galima būtų keistis sėkmingai ir, ir veiksmingai. Dėkuoju. Toliau Anšų. Doresc să salut opinia domnului e, Eller e, și să îi mulțumesc pentru munca depusă. Este un pachet mai important acesta referitor la Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Šis projektas iš tiesų yra labai svarbus. Jis yra susijęs su prevencija, kibernetinio atako prevencija. Ir manau, kad pono Eller, Eller parengta nuomonė yra adekvati. Ir iš esmės jie apžvelgia visus mums svarbius klausimus ir mes galime pritarti šiam dokumentui. Vakar mes nemažai kalbėjome apie Enisos agentūros veiklą. Ir manau, kad šiame kontekste labai svarbu yra nepamiršti, jog šią agentūrą reikia suteikti papildomų įgaliojimų tam, kad jį galėtų veiksmingai reaguoti į kibernetinės atakas. Būtina, kad e, sankcijos už šias atakas būtų apibrieštos labai aiškiai bet mūsų pagrindinis tikslas vis dėlto yra sumažinti tokių atakų galimybę. Ir dėkuoju ponui Egler už jo nuomonę. Kas dar norėtų pasisakyti? Pone Madurelį, prašau. Sí, muchas gracias, eh, presidente. A mí, <clears throat> señor presidente, me gustaría. Uh... Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Jums priminti, kad uh, Šios direktyvos turinys yra labai svarbus, e, e, norint užtikrinti tinkamą socialinę ir ekonominę plėtrą ES. Labai svarbu yra užtikrinti, jog informacinės sistemos tinkamai veiktų, nes informacinė infrastruktūra yra labai svarbi, būtent jos pagrindų gali veikti ir, ir uh, vystytis informacinė visuomenė. Tai yra labai ir svarbus socialinis veiksnys. Kova su kibernetiniu nusikalstamumu yra tik tai viena ES strategijos e, dalių. Jie yra skirta tam, kad būtų užtikrintas mūsų internetinių struktūrų, kibernetinių struktūrų saugumas. Ir žinome, kad jei kompiuterinės sistemos tinkamai neveikia, tai gali sukelti labai rimtų socialinių, ekonominių padarinių, gali netgi sukelti ir katastrofų. Kalbėdama apie teisinį pagrindą valstybėse narėse, na, galiu pasakyti, kad uh, būtina, jog nacionaliniuose įstatymuose būtų numatyta galimybė bendradarbiauti tarptautinių lygmenių, tam, kad mes galėtume tinkamai sutelkti savo jėgas. Mes pateiksime pakeitimus, kuriuose iš esmės kalbėsime apie tai, jog komunikaciniai tinklai yra labai svarbus ir jog būtina yra užtikrinti, kad šie tinklai tinkamai funkcionuotų tam, kad būtų užtikrinta aukščiausia mūsų gyventojų kokybė bei sudarytos tinkamos sąlygos verslui. Aš taip pat e, norėčiau pabrėžti, jog e, grėsmė, yra, re, e, kuri gali kilti mūsų informacinė infrastruktūra, yra reali ir kad ją reikia reaguoti koordinuotai, bendromis pastangomis. Taigi, informacinis saugumas yra vienas iš pagrindinių Europos saugumo ramščių. Na, nereikėtų pamiršti ir tarptautinio matmens ir tai, kad mes turime bendradarbiauti tiek ES, tiek su trečiomis šalimis. Ir ES turėtų nuolatos raginti kitas šalis bendradarbiauti kuo glaudžiau informacinių technologijų srityje, informacinio saugumo srityje, nes problemas spręsti mums reikės globalių sprendimų. Bet to, manau, kad labai svarbu yra turėti ir koordinatorių ES, kuris būtų atsakingas už informacinį saugumą. Ir nepamirškime, kad mes jau, jau turime nemažai struktūrų, nemenką infrastruktūrą, bet šių e, dokumentų siekime enkti, eiti dar toliau. Ačiū, ponė pirmininkė, kad e, procesas pagreitėtų kad darbas greičiau vyktų, aš nepasisakysiu. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ne, pona Helleri, Helleri, ar norit ką nors pasakyti? Ne, komisija irgi neturi komentaro. Taigi, šį klausimą baigėme ir dabar pereiname prie 14 klausimą, tai yra ES ir Kinijos priekybos pusiausvyros trūkumas. Pakeitimų pateikimo terminas buvo nustatytas anksčiau. Ir e, pranešėjas yra ponas Jenik Žadu. Ačiū. Labą dieną visiems. Dėl šio pranešimo kol kas neturi Marielis Armės iniciatyvinio pranešimo, kuris yra rengiamas INTA komitete. Nepaisant to, norėčiau keletą pirminių minčių išsakyti. Pirmiausia, labai akivaizdis disbalansas egzistuoja tarp ES ir Kinijos priekybos e, sistemų ir tai reikia akcentuoti, ypač kai kalbam apie prekių mainus. ES ir toliau lieka e, grinoji eksportuotoja e, investicijų srityje, o prekių srityje m, mm, iškyla rimtų problemų. Pirmiausia, tos problemos mūsų nuomonė yra susijusios su daugeliu aspektų, kurie pirmiausia susiję su institucijų e, struktūra. Europos Sąjunga akivaizdžiai neturi geros pramonės politikos ir dažnai Europa e, su Kinija dirba e, susiskaldžiusi. E, kaip žinome, e, neseniai Kinijos vyriausybė lankėsi čia ir kiekvienos valstybės narės vyriausybės vadovai mielai pasirašė e, vienokias ar kitokias sutartis. Dažnai e, jos e, buvo per daug e, įvertinamos, turiu galvoje, milijardų sumas ir tai jokių būdų neįtvirtino ES požiūrio į Kiniją. Ir dabar Kinija ES mato kaip susiskaldžiusi darinį, ES pramonės politikos stoka, e, koordinuoto požiūrio į Kiniją stoka mums neleidžia atsiliepti tuos iššūkius e, ir pasinaudoti tas, tomis galimybėmis, kurias iškelia Kinija. E, šioje nuomonėje mes iškėlėme keletą e, svarbių elementų. Pirmiausia, koordinavimo poreikį. Negalima jo pagrysti, e, e, jeigu nėra bendros ES pramonės politikos. Jos kol kas neturime. Antras dalykas, mano nuomonė, labai svarbus yra tas, kad skiriasi ekonominiai, socialiniai E, modeliai, darbuotojų apsauga yra nevienoda. E, žinoma, tai turbūt yra labiausiai e, žinoma, kai kalbame apie intelektinę nusavybę. Šiandien užimtumo komitetas parengė savo nuomonę, kurioje labiausiai pabrėžiama, jog nėra uh, laikomasi socialinių teisių Kinijoje. Jų tiesiog neegzistuoja. Ir tai prisideda prie priekybos mainų disbalanso tarp ES ir Kinijos. Todėl mes e, šioje nuomonėje siūlome pirmiausia sustiprinti, e, sakyčiau, tą galbūt negynybinį, bet apsaugos e, matmenį pritaikant ES prekybos priemonės. Taip, e, mainai su Kinija būtų teisingesni, aš galvoju apie socialinės teisės, apie intelektinę nusavybę, apie sanitarinės normas. Mums e, atrodo netidėliotina, kad e, Europai, kuriant pramonės politiką ir socialinės apsaugos politiką, būtų pagalvota apie E, sąlygų, kurios yra taikomos Kinijai su ją prekiaujant, nes kitaip e, priekyba su Kinija netitiks mūsų tikslų keliamų socialinėje srityje, sanitarinių normų srityje, intelektinės nusavybės srityje. Ir dar vienas dalykas, turėtume imtis tokio aktyvesnio požiūrio. Europa ir Kinija yra e, duvi regio, du regioniai dariniai, kurie turi nedaug e, gamtos išteklių. Europos parlamente esam daug kartų kalbėję apie tuos gamtos išteklius. Ir aš manau, kad dabar visiems mums iškyla žaliosios ekonomikos ir žaliųjų technologijų e, uždavinys. Ir mes turime tobulinti vairiausias technologijas kartu su Kinija, e, kad mes galėtume prireikus perkelti ir mūsų technologijas ir pagalvoti apie e, tokius prekybos santykius, tokius mainus. Taip, aš siūlyčiau sukurti realų tikrą realią tikrą partnerystę su Kinija. Bendrai e, šiandien mes gana nepalankiai vertiname ES santykius su Kinija, nes manome, kad yra nekoordinuotas e, tas darbas, e, nėra pramonės politikos ir e, mes negalime pasirūpinti deramai darbuotojų apsaugą, kad ji būtų tokia pati Kinijoje kaip ir ES. Lygiai tą patį galime pasakyti apie sanitarinės normas ir intelektinę nusavybę. Todėl reikėtų kur kas konstruktyviau pagalvoti apie partneriščių kūrimą ir e, nepamiršti žaliosios ekonomikos ir E, gamtos išteklių naudojimo racionalumą, apie ką turėtų galvoti mūsų valstybių vyriausybės. Ačiū. Labai ačiū. Ir pirmiausia, aš norėčiau suteikti žodį kolegai Brulu. E, Atsiprašau, pirmininkė, kad pavėlavau. Tai gera nuomonė. Aš ją galiu paremti. Aš norėčiau išskirti tik keletą minčių. Kinė yra labai didelė ekonomikos ir prekybos partnerė ES. Tie santykiai turėtų būti dar sustiprinti. Tačiau vis tik dar išlieka daug e, elementų, kurie kelia susirūpinimą prekybos srityje. Jeigu kalbam apie e, abipusę konkurenciją ir abiem pusiam naudingus santykius, turime galvoti apie aiškesnės, vienodesnės normas. Kinijoje dar iškyla problemų praktiškai jas įgyvendinant. Aš nemanau, kad susitarimas tarp ES ir Kinijos, e, kuriam, pagal kurį 60, 60 milijonų eurų yra skiriama, e, galės apginti ES interesus. Gana dažnai Europos gamintojai savo produktus Kinijos rinkai e, teikia kainomis, kurios netitinka gamybos kaštų. Jeigu pažvelgtume į praeitų metų, šių metų, atsiprašau, Liepos mėnesį paskelbtą komisijos ataskaitą, tai pamatytume, kad Kinijos rinkoje Europos telefonai, pavyzdžiui, dar tebėra diskriminuojami. E, yra e, nustatomi skirtingi tam tikrų žaliavų tarifai ir e, ES bendrovėms, bet to yra labai sunku dalyvauti viešuosiuose konkursuose. Reikėtų atkreipti dėmesį į tuos sunkumus iškylančius Kinijos rinkoje. Kinijos rinkoje dar yra daug um, elementų, kurie yra neprieinami užsienio bendrovėms. Investicijos E, orientuojamos į e, nacionalinių bendrovių skatinimą ir e, nejaučiama didelio susidomėjimo perimti techninę kompetenciją iš užsienio. Taigi tai trukdo konkurencijai. Dar vienas momentas, kuris man atrodo labai svarbus, yra žmogaus teisų apsauga. Jau yra žengta svarbių žingsnių šiuo klausimu, tačiau socialinėje srityje reikia daugiau reformų kad e, būtų e, sukurta e, nuoseklesnė pažanga. Taigi aš pateiksiu pakeitimų tą temą. Kolegė Hall. Labai sveikinu šią nuomonę ir pritariu pastaboms, kurios buvo išsakytos. Yra dėl ko rūpintis, ypatingai dėl protekcionistinės politikos, kurią naudojasi Kinija. Man primtina daugelis minčių, daugelis nuomonės punktų, ypatingai kaip pozityviai yra e, tvark... kalbama apie išteklius, retųjų žemių tvarkymą, taip pat e, antrinį jų panaudojimą, perdirbimą. Taigi čia irgi daug ką galima padaryti. <laughs> Tačiau labiausiai gal man rūpi ir mane neramina trečiasis punktas, nes man atrodo, kad mes ES gauname daug naudos iš laisvos priekybos santykių ir turime atsargiai reaguoti į tam tikrus sunkumus su Kinija ir ne, nesimti protekcionistinės politikos e, patys. Uh, Aš suprantu, kad yra problemų dėl prekių, kurios cirkuliuoja rinkoje, nestandartinių prekių, kurios tikrai ne, nėra tokios, kaip nurodyta pakuotėje. Taigi siūlyčiau vietoj to, kas yra trečia, trečiojo punkto gale dėl pasienio mokesčių derinimo ir panašiai, gal daugiau dėmesio galėtumėme skirti savo rinkos priežiūrai, kuri nėra pakankama ir mūsų pramonės įmonės tikrai pasis, turi nusiskundimų. Pramonės atstovai teigia, kad nėra pakankamai prižiūrima rinka, bandant pasirūpinti, kad produktai, kurie yra importuojami į ES rinką, atitiktų ES standartus. Na ir viena problemų ta, kad man rinkos priežiūra yra valstybės narės prerogatyva ir tikrai nes, nenori valstybės narės investuoti į standartus nustatančias institucijas. Taigi reikia gerinti rinkos priežiūrą ir pamastyti, ar nebūtų galima kažką padaryti ES mastu, kad valstybės narės rinkoje laikytųsi nustatytų standartų. Kad galėtumėme teikti, kad Kinija su mumis prekiauja vienodomis sąlygomis. Ačiū, kolega Henan. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, nestebina tai, kad yra parengta nuomonė šiuo klausimu. Aš savo valstybėje esu budrus komunistas. Ką tai reiškia? Nuo 2008 metų, kai įsisiautėjo tarptautinė krizė, būtent Europos parlamento dėka buvo pradėtos diskusijos su Kinija apie tai, kas vyksta. 190 milijardų dolerių rezervą turi dabar Kinija. Ir daug dėmesio dabar skiriama į skiriama vidaus rinkai. Praėjus dviems metams, 2011 metais, kai krizė įsisiautėjo, 3 tūkstančius milijardų eurų, e, dolerių rezervą dabar turi Kinija. Ir Kinija dvigubai padidino per trejus metus savo rezervus doleriais. Taigi štai kodėl mums nepavyksta nieko pasiekti ir padaryti jokios pažangos. Kinijos rinka yra ta rinka, kuri diktuoja sąlygas. Ir tie, kurie priekiauja su Kinija, investuoja į, į savo įmonės Kinijoje ir po to superka priekes. Uh, Ir kol neturėsime Europinės pramonės politikos, kurios tikslas būtų reaguoti į Europos poreikius, struktūr, struktūrizuoti valdymą, kol nebus užtikrinta konkurencija mūsų pramonėje, tuomet niekuomet negalėsime išspręsti tų problemų. Neišspręsime nei socialinių, nei užimtumo problemų, nei santykių su Kinija problemų. Inta komitete aš teigiau, kad keista, kad mes nieko nedarome, kai valstybė, kuri nesilaiko nei patento, nei kitų socialinių e, sąlygų, mes vis tiek nieko nedarome. Pirmiausia dėl to, kad produktus gaminame Kinijoje, produktai yra gaminami pagal Europos patentą, pažeidžiant visas tarptautinės taisyklės ir gamybos kaštai ir pardavimo kaštai skirtumas yra didžiulis ir tu, tuomet gaunamas milžiniškas pelnas. Ir tai žalinga ir užimtumui, ir pramoniai, ir mes dėl to privalome kažkaip struktūrizuoti savo teritoriją ir aiškiai pasirūpinti, kad vyktų konkurencija, subalansuota konkurencija, o ne konkurencija, kuri būtų pagrįsta tarptautinių taisyklių nesilaikymu. O kolegin Hibner. Kolega Hibner. Ačiū. norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Ponios ir ponai, e, nėra lengva konkuruoti su tokiu didžiuliu oponentu kaip Kinija. Ir neturime laisvos priekybos maišyti su intelektinių technologinių piratavimų. Ir aš galėčiau pritarti daugeliu išsakytų komentarų. Tikrai turime turėti bendrą pramonės politiką. Ir taip pat reikia rinktis, ar norime su Kinėje elgtis kaip su lygia partnerė, su partnerė, kurią bendradarbiaujame spręsdami pasaulinės problemas, ar norime Kiniją laikyti tik tai mūsų produktų rinką. Ar tai turėtų būti ta vieta, kur kartais žmogaus orumą pažeidžia, pažeidžiančiomis sąlygomis yra gaminami produktai. Tai yra nesažininga ir daugelis mūsų įmonių persikelia į Kiniją, nes Europoje jiems sunku užsimti gamybą, na, o perkamoji gale Kinijoje ir atlyginimų kaštai yra kur kas, kur kas mažesni. Taigi, ką būtų galima padaryti, kad Kinija būtų raginama laikytis aplinkosauginių normų? Kad galėtumėme į Kiniją žvelgti kaip į lygius partnerius. Technologijų, patentų, priekyba turi priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Tai negalime leisti kad vyktų vagystė ir negalime naudotis e, skurdu Kinijoje. Dėl to, mano nuomonė, turėtumėme ieškoti geros užsienio priekybos politikos, tai yra neišvengiama, bet to neišsiversime. Na, o vykstanti priekyba, kažin ar ją net galėtumėme pavadinti priekybą, tai yra piknaudžiavimas Viena vertus Kinija išnaudoja savo darbuotojus, o mes irgi nesilaikome savo vertybių, importuojame pigesnius produktus iš Kinijos, kurie yra parduodami kaip europinės prekės ženklai. Taigi tą darome tik ieškodami, ko galima didesnio pelno. Ačiū, panas Weber. La délégation ES ir Kinijos ryšių delegacijų, aš esu jos vicepirmininkas, prieš dešimt dienų e, priėmė e, Pekino prekybos e, rūmų atstovus. Šie žmonės kiekvieną dieną rūpinasi prekybą ir tik kągi jie mums pasakė. Jie mums pasakė, kad nepaisant to, kad uh, Kinijos rinka suteikia daug galimybių ta, Europos verslui. Ir, ir kad šioms bendrovėms reikia padėti. 2001 metais gruodžio mėnesį buvo daug išsakyta pažadų ir daug tų pažadų buvo ištesėta. Kinija tapo did, e, antra pagal dydį didžiausią ekonomiką pasaulyje ir e, ji kūrė 11 procentų visos prekybos visame pasaulyje ir, pavyzdžiui, sparčiai žengia naujų technologijų srityje ir, pavyzdžiui, pradeda gaminti ir saulės bateriją. Tačiau akivaizdu, jog dar nebaigtos visos administracinės ir teisėtos reformos. Kinė e, žaidžia dvigubą žaidimą, o tai kartais yra nepriimtina. Ir mes turime reikalauti, kad e, jos rinka būtų atverta. Tačiau ji neleidžia kitų šalių bendrovėms e, dirbti šioje rinkoje. Ir Pekino vyriausybė teikia, imasi griežtų priemonių. Nuo 2001 metų buvo išduota 22 tūkstančių telekomunikacijų licencijų. Iš jų tik tai 14 tūkstančių galėjo jomis pasinaudoti. statybų srityje neleidžiama dirbti ne vienai ūsinio bendrovė. Pavyzdžiui, ne vienai bendrovė 2008 metais nebuvo leista statyti e, olimpinėms žadinėms reikalingus įrenginius. Viešojo rinkoje situacija tokia pat. Geležinkelių srityje tas pats. Daugybę pavyzdžių galime pateikti. Ir tai parodo jums, e, kokia svarbi yra ši problema. Galiausiai mes turime didžiulį prekybos deficitą kuris per dešimt metų tri, išaugo beveik tris kartus. Ir e, šis deficitas šiuo metu sudaro 170 milijardų eurų. Štai kokie yra mūsų santykiai e, su e, Kinė. 170 milijardų. Ir mes matome, kad visos šalis, išskyrus Airiją ir Suomiją, turi prikybos deficitą su o, Kinija. Ir mes turime kažką daryti. Europos Sąjunga turi galimybių žaisti teisingą žaidimą su ta, Europos Sąjunga. Mes esame vienas svarbiausių prekybos partnerių, Kinijos prekybos partnerių ir todėl mes turime reikalauti, kad būtų keičiama mūsų prekybos politika, ypač atsižvelgia į ekonominę krizę, kurią šiuo metu išgyvename. Ir mūsų prekyba turi būti pagrista dviem dalykais. Tai yra prekybos pusiausvėra bei abipusiškumu. Ir sąžininga teisinga priekyba turi būti pagrista dviem principais. E, pusiausviros ir abipusiškumo. Tik tai taip įmanoma bus dirbti, nes šie dalykai yra tarpusavį susiję. Ir mes e, turime reikalauti, kinai tai atsižvelgtų. Vendžiabau, Kinijos ministras, reikalauja draugiškai, kad ES suteiktų rinkos ekonomikos statusą e, Kinijai Jis to reikalauja jau nuo 2007 metų ir tai reiškia, kad ES turi užimti taip pat labai griežtą poziciją. Mes turime priemonių ir turime jomis pasinaudoti, kad ir tai nėra lengva padaryti, nes mes matome, kad visuomenės nuomonė mus turėtų paremti. Jeigu mes neturėsime tinkamo abipusiškumo prekybos santykiuose, nieko nepasieksime. Dabar šis abipusiškumas yra neigiamas, mums reikia, kad jis taptų teigiamu. Visas pasaulis turėtų būti tuo su, uh, uh, suinteresuotas. Ir mes turime imtis veiksmų greitai, nes kol kas e, taikomas scenarius yra tikrai mums nenaudingas. Ponas Butikov. Dėkuoju. Dėkoju. Nenorėčiau, kad mes pradėtume kalbėti protekcionistiškai. Aš manau, kad mes galime sėkmingai plėtoti santykius su Kinija. Turime turėti aiškę strategiją. Be abejo, mūsų veiksmus galima būtų kritikuoti, tačiau labai dažnai matome, kad yra e, minimos, minimos e, nusistovėjusios stereotipinės formuluotės, pavyzdžiui, intelektinė nusavybė. Šioje srityje buvo padaryta nemažai pažangos ir ne, ne dėl to, kad mes kažko reikalavome ar kad mes nulatos kritikavome Kiniją. Tai yra problema, kuri trukdo dirbti ir Kinijos ekonomikai ir Kinai tai suprato. Ir viešieji pirkimai, pavyzdžiui ten situacija tokia pat ir JAV e, vis labiau įsitraukia į viešuosius pirkimus Kinijoje. Taigi turime įvertinti situaciją blaiviai, realistiškai. Abipusiškumo principas. Aš manau, kad jo reikalauti, kad jo būtų paisoma, yra tikrai e, kvaila. Labai lengva apie tai kalbėti, tačiau jeigu pagalvosime apie tai, kaip galima būtų jį pritaikyti praktikoje, tuomet suvoktume, kad e, tai bus labai labai sudėtinga. Man atrodo, kad mūsų komitetas turėtų surenkti klausimus ir pasikviesti ekspertus, kurie tikrai žino, apie ką kalba. Ponas Žado? Na, be abejo. Aš manau, kad ši diskusija yra įdomi ir mes neturėtume prarasti per, e, suvokimą, kad esame e, e, pramonės komitete, o ne INTA komitete. Ir todėl mums turi rūpėti moksliniai tyrimai, pramonė ir kitos normos, o ne, ne piniginiai dalykai. Aš suprantu, pavyzdžiui, tai, apie ką kalbėjo Fiona Hall. Skalbėti apie tai, kad mes turime išsaugoti e, dinamišką e, priekybą, neturime kenkti mūsų vartotojams. Tačiau šiandien mes matome, kad e, mes e, pra, pralaimėme žaidimą tiek e, užimtumo srityje, tiek aplinkosaugos socialinių klausimų srityje. O tai yra tarptautinis žaidimas. Krizė, kurią šiuo metu išgyvename Europoje ir kitur, yra mūsų dabartinės logikos sukelta krizė. Kai atrodo, jog mes norime e, patenkinti mūsų vartotojus, Ir mes tiek išnaudojame visus savo išteklius, tiek siekime e, augimo, kad galiausiai tai kenkia mums patiems. Aš suprantu, kad e, kinams būtų naudinga, jeigu jie galėtų lengviau dirbti mūsų rinkoje. Tačiau man kyla klausimas apie tai, ar įmanoma būtų atkurti priekybos pusiausvirą, reikalaudami, kad, jie, kad kinai elgtųsi lygiai taip pat mūsų rinkoje, kaip mes e, elgiamės savo rinkoje. Jei aš pabandysiu susijęti daugiašališkumo e, principą dėrybos dėl klimato yra įstrigusios ir Kinijos ir JAV e, logika yra nesiekti tarp, e, tarptautinių įsipareigojimų. Jei pažvelgsime tai, kas vyksta žmogaus teisų srityje, na, man atrodo, kad Kinijos režimas yra režimas, kuris nenori saugoti socialinių teisių. tam, kad jie galėtų konkuruoti su ES bendrovėmis. Mes kalbame e, ITRE komitete. Ir akivaizdu, kad mes negalime e, gal gilintis į uh, Kinijos valiutos klausimus, bet mes iš tikrųjų nežinome, ką daryti. negalime sakyti, kad, kad prezidentas Sarkozy, pirmininkaudamas G8 ar G20 e, e, susitikimams galės ką nors įspręsti. Nuo to laiko, kai tam, kad Europa galėtų išlikti pirmaujančią rinką pasaulyje, mums reikia turėti priemonės, kurios kurios leistų mums diktuoti tarptautinės normas. Ir abipusiškumo principas tokiame kontekste ir nėra nenaudingas, nes jis nepri, nepadės mums reikalauti iš mūsų kitų partnerių to, kad jie laikytųsi tų pačių normų ekologijos, ekologijos socialinių reikalų sritise ir kitur. Ačiū ponės Henin ir ponės Weberis, labai trumpai. Taip, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai dėl to, ką sakė ponės Bunikov. Uh, E, mes e, kalbame apie skirtingus e, darnius, kuriuose tos temos aptariamos. Kai mes formuojame vienokią ir kitokią poziciją, pirmiausia, turime padiskutuoti. Kaip sakė ponės Butikėf, galbūt reikėtų išklausyti žmonių, kurie kažkiek supranta tą temą. Ir aš manau, kad tai yra racionalu, nes kitą kartą, jeigu mes neturėsim tokių žinių, mes nesugebėsime suformuoti savo pozicijos. Vyba. Weberis. Ir aš taip pat. E, priklausęs to, ką sakė ponas Putikov, abipusiškumas nėra kažkoks kvailas principas. Kasgi yra tas e, abipusiškumas? Jeigu kinai turi teisę statyti e, tam tikrą kelio gabalą Lenkijoje, pavyzdžiui, tai europiečiai ir Europos bendrovės turi turėti teisę e, tokio pat pobūdžio veiklą vykdyti Kinijos rinkoje. Jeigu Kinija nori pirkti ir gali pirkti Volvo ar Sabą, tai Europos bendrovės turi gauti didžiąją akcijų dalį Kinijos automobilių gamyklose. Šiandien tai yra neįmanoma. Europos automobilių statytojai negali turėti uh, daugiau kaip 50 procentų, dabar net sumažintas skaičius iki 40 procentų įmonių dalies. Taigi mes turėtume e, elgtis taip, kaip kiniečiai ir amerikiečiai. Mes turime ginti savo rinkas ir aš raginu europiečius apsiginti. Mes e, jokių būdų nenusteikėme priešiškai prieš kinus. Aš manau, kad Kinijos rinka yra puiki, e, bet manau, kad E, mes kartais būname viniojami apie pirštą ir mes turime turi būti e, dinamiški, bet realistai. Ačiū pateikimų pateikimo terminas spalio 13 diena. Toliau kitas klausimas - Europos kaiminystės politikos peržiūra. Persvarstymas. Ponas Marcinkievičius. Dėkui, panie Przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Regionų matmens įtvirtinimas kaiminystės politikoje yra vienas iš politikos prioritetų artimiausiams metams. Norime sustiprinti e, ir rytinę, ir pietinę kaiminystės politiką ir turime pasiekti teisingą pusiausvyrą. E, Šias dvi dimensijas reikėtų sujungti kaip e, vienos politikos du skirtingus prioritetus. E, sektorinis bendradarbiavimas su valstybėmis kaiminėmis įgauna vis daugiau reikšmės, ypač kai kalbam apie energijos saugumą, atsinaujinančius energijos šaltinius ir klimato kaitą. Itin svarbu pabrėžti, kad reikia stiprinti dvišalį bendradarbiavimą ir to bendradarbiavimo priemonės. E, priimdami viduržėmio jūros energijos e, efektyvumo strategiją ir skatindami energijos saitus, e, energijos ryšius tarp naftos ir dujų tiekėjų, turime galvoti ir apie tokius dalykus kaip geras atliekų tvarkymas ir brandolinė sauka, nes tai yra būtini saugaus energijos tiekimo E, elementai. Taip pat svarbu išplėsti energijos e, bendrijos sutarties signatarų sąrašą. Norėčiau paklausti komiteto e, ir komisijos, kokias priemonės bus panaudotos integruojant priekybos politikai, kaiminystės politikai ir panašiai. Be bejonės, ES turėtų aktyviau dalyvauti dialoge E, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, tai leistų sukurti bendrą mokslinių tyrimų erdvę pagrįstą e, mokymosi visą gyvenimą programa. Taip pat suprantame, kad Europos komisija nori skirti papildomų fondų, kurie siektų 1022 milijonus eurų. Manau, kad bus suteikta papildomos finansinės paramos ir um, rytų ir pietų valstybių, besikeičiančių valstybių lyderių. Aš e, sveikinu e, sąlygų nustatymą ir e, mūsų pasiūlymo diversifikaciją. Finansinė ir socialinė prasme viskas turėtų priklausyti nuo realių galimybių gauti uh, naudos ir, Europos, ir tų valstybių siekio tapti ES nare. Noriu pabrėžti, kad pirmininkaujant Lenkijai taryboje, Europos komisija turėtų pradėti dėrybas, per kurias būtų sukurtas sustiprintas bendradarbiavimo mechanizmas galimoms e, valstybėms kandidatėms. Reikėtų taikyti principą daugiau už daugiau. Sustiprinta diskusija apie kaiminystės politikos ateitį turėtų vykti akcentuojant naudą e, pietų ir rytų kaiminėms. Tai turi atitikti ES normas. Ačiū už pakeitimus, kurie jau pateikti. Gracias, presidente, queridos kolegas. Ačiū pirmininkė, mėlyi kolegos. Arabų pavasaris akivaizdžiai parodė, kad Europai reikia diversifikuoti energijos šaltinius ir mes turime remti realią demokratiją. Parama reformoms bus sėkminga tik tada, jeigu turėsime integruotą strategiją ir visą apimantį ekonomikos modelį, kuris leistų spręsti problemas susijusius su socialinė neligybė ir užimtumu. Šiuo požiūriu šis e, pranešimas itin svarbus, mano nuomonė. Pažvelgusi į pranešėjo parengtą dokumentą, su juo sutinku, kad e, galvojant apie mūsų kaiminių ekonominės raidos potencialą, e, ypatinga vieta tenka atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Turėtume remti pasiūlymus, sukurti naujus uh, resursų panaudojimo e, būdus, e, kurie leistų sukurti ir naujų darbo vietų. Galvodama apie mokslinius tyrimus, apie kuriuos pranešime šiek tiek e, kalbama, aš savo frakcijos vardu galiu išreikšti įsitikinimą, kad konkurencingumo skatinimas ir deramų darbo sąlygų sukūrimas turės būti susiję su bendraja žinių ir inovacijų erdve. Kaip žinia, pagrindų programoje yra sukurtas modelis e, moksliniam bendradarbiavimui, mokslininkų bendradarbiavimui. Ir mes manome, kad toks bendradarbiavimas kaiminėse valstybėse bus labai svarbus mūsų partnerystės e, variklis. Jeigu kalbam apie laisvosios priekybos erdvę, tai turime pagalvoti apie standartų suderinimą, turi būti keičiamasi gera informacija apie priekybą ir stiprinami ryšiai tarp bendrovų, ypač mažų ir vidutinių įmonių. Todėl aš sveikinu geras iniciatyvas, tokias kaip šią, turiu galvoje viduržėmio jūros priekybos palengvinimo mechanizmą ir specialią programą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū. Dėkoju. Ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti? Pone Marcinkievičia, ar jūs norite irgi apibendrinti diskusijas? Panašu, kad ne, puiku. Kągi, tuomet baigėme svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Pakeitimus galima pateikti iki 27 dienos 12 valandos dienos. Dar turime 2-3 minutės iki balsavimo, tai gal e, skelbiu trumpą pertraukėlę. 10 val. lygiai 10 val. pradėsime balsavimus. Okay. Perhaps we can start again. Oh. All on board? All cards on? You have your voting cards? Visi turite balsavimo korteles. Kągi pabandykime pažiūrėti, ar veikia aparatai. yra tiek daug žmonių. Manau, išsiversime. Gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, kann es losgehen? Wir beginnen mit. Äh Mėly kolegos, pradėkime nuo pirmojo balsavimo, punkto, dėl kurio balsuosime pirmiausiai. įmonių mokslinio tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimas vykdant netiesioginius veiksmus pagal 2012-2013 metų Europos atominės energijos bendrijos bendroje programą. Yra keturi pranešimai, keturios nuomonės. Pranešėja yra Jan Brežina. Taigi prašau korteles. Įsidėkite į aparatus. Ar visi turite korteles? Ar yra neatsinešusių jų? Panašu, kad visi turi korteles. Puiku. Brežina pranešimas pirmasis. Septyniasdešimt trečiasis. Ketvirtas straipsnis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antras už prieš susilaikę priimta. Trečias už prieš susilaikę priimta. Tryliktas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas, keturioliktasis dvi dalys. Pirmoji dalis už. Pone Čičestiriu. Pirmininkė bandau surasti, dėl kurio iš keturių brėžina pranešimų mes dabar balsuojame. Gal galite man padėti? nes nelabai atitinka tvarka. Pirmiausia, balsuojame dėl 73-ojo. 73-ojo. Dalyvavimas pagal pagrindų programą. Europos atominės energetikos pagrindų programą. Dabar jau aišku. Bet negrįšime prie balsavimų. Jau prabalsavome. 14 pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas prieš? Susilaikė. Puiku. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 16, 17, 18, 20 ir 21. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Pone Ford, kokia problema? Labai atsiprašau, bet mūsų balsavimo sąrašas panašu, kad e, netoks, koks yra pirmininko sąrašas. Gal galėtumėte. Ar tai yra 73 numeris? sąrašas. Tai yra Brežino pranešimas. Gal galite kažkas padėti poniai Ford? Pone Brežina, gal galite patarti, kaip susigaudyti tuose pranešimuose? Sind wir soweit? Kągi. Balsuosime dėl vieno sąrašo, po to persime prie kito. Ta tvarka, kaip yra numatyta darbo tvarkėje. Taigi viskas vyksta pagal darbo tvarkę. Ten irgi yra numeriai darbo tvarkėje. Tiesiog pažiūrėkite į numerius. Jeigu pavadinimas yra per ilgas, tai pasitikslinkite pranešimo numerį. Na, ne tik tai nesudėkite tų visų skaičių į bendrą sumą. Kągi. Dabar konstatuojamosios dalys jau yra. Balsuojame dėl jų. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintasis, už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis, už, prieš, susilaikę, priimta. Devintasis, už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis, už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis, už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso pranešimo. And closed. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pone Turmes, ar jūsų sąrašas ne tas? Ne, mano sąrašas kaip ir tas. Bet mano kortelė neveikia, aš būčiau balsavęs prieš. Gerai, už ar prieš? A, jis, jūs už bus, būtumėte balsavęs. Gerai, neturite kotelės, bet balsavęs būtumėte už. Puiku. Dar du balsai už. Dabar periname prie kito priežino pranešimo. Vienuoliktasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Penkioliktas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 16 už. Kas už 16 pakeitimas? 16 pakeitimas dar kartą kartu. dokumentas, kuris, kurio numeris 73. Pone Hall, ar randate? Pone Roll, problema yra ta, kad nėra balsuojama ta tvarka, kuri atsispindi mūsų balsavimo sąraše. Dėl to labai sudėtinga sekti balsavimus. Bet čia ne mano problema, sako pirmininkas. Frakcijos pačios ruošiasi savo balsavimo sąrašus. O aš imu tą sąrašą, tą sąrašą, kuris kaip, kaip atsispindi darbo atvarkėje. Jeigu netaip, jeigu balsuotumėme kitaip, iš vis būtų labai sudėtinga. Taigi aš seku darbo atvarkę. Tai yra kom, oficialus komiteto, įtrio komiteto balsavimo sąrašas Taigi, jeigu nežinote, kaip balsuoti, tai žiūrėkite į mane, aš parodysiu. Brežina, jūs nesate atsakingas e, už balsavimo sąrašus, mes e, laikomės darbo atvarkės. Darbo atvarkės, kuri, kurią pristatė, patikė mums komiteto sekretariatas. Taip visuomet dirbame, ponia Čičestari labai džiaugiuosi, džiaugčiausi galėdamas balsuoti taip kaip ponas Brežinė, bet manau, kad problema yra ta, kad sekretoriatas oficialaus sąrašo mums neatsinti. Dėl to ir kilo šis samyšis, panašu, kad ir kitos frakcijos turi tų problemų. Taigi aš bijau, kad čia reiktų sekretoriatą dėl to kaltinti. Pirmininkas. Na, kągi, sekretoriatas kaltas dėl šio neapdairumo, bet dėja turime tęsti darbą, nieko nepadarysi. Ar jūs pritarėte? Aš irgi matyti esu atsakingas, nes e, ne, neperžiūrėjau sąrašų prieš balsavimą. Kągi, tęsėme dabar balsavimą. 073. Toks yra pranešimo paskutinis numeris. Ar suprantate, dėl ko balsuojame? Ar pritarėte? 0073. Čia yra dokumento paskutiniai keturi skaičiai. Dabar 16 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. 17. Ne. Pirmasis, atsiprašau. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. 19 atkrenta automatiškai. Ne. 19 balsuojame pirm, už prieš. Susilaikė. Už. Aš, 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Antrasis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečiasis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dvi dalys 20 pakeitimo. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę. Priimta antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar 21 už, prieš, susilaikę, atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, Ketvirtas atkrenta. 23 yra. 24 dabar. Už. Dvidešimt trečiasis yra atsimtas. Periname prie dvidešimt ketvirtojo. Kas už? 24 pakeitimas. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Penktasis. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 25 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 26 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 27 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaikę, priimta. 28 už, prieš, susilaikę, priimta. 7 už, prieš, susilaikę, priimta. 29 už, prieš, susilaikę, atmesta. 8 už, prieš, susilaikę, priimta. 9 už, prieš, susilaikę, priimta. 10 už, prieš, susilaikę, priimta. 30 už, prieš, susilaikę, 31 už, prieš, susilaikę, atmesta. 32 už, prieš, susilaikę, priimta. 33 už, prieš, susilaikę, priimta. 34 už, prieš, susilaikę, priimta. 35 už, prieš, susilaikę, atmesta. 36 už, prieš, susilaikę, atmesta. Konstatuojamosios dalys, 12 už, prieš, susilaikę, priimta. 13 už, prieš, susilaikę, atmesta. 14 už, prieš, susilaikę, priimta. Kągi, galtinis balsavimas elektroniniu būdu, prašau balsuoti. balsavimas baigtas. Priimta. Dabar periname prie kito klausimo, dėl kurio balsuosime. 0073. Štai toks yra šio dokumento numeris. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Keturioliktas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Bet mes nebalsavome dėl dvylikto Pirmininkas. Atsiprašau, bet mano sąraše yra nurodyta, kada jis buvo atsimtas. Taigi 12. Mes dėl jo balsuosime. Gerai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Atmestas 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 17 pakeitimas atkrenta, toliau 18 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 19 pakeitimas atkrenta, toliau 20 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. At, patvirtinta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 24. Iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, atsiprašau. Gerai, pasitikrinkime 24 pakeitimo pirmoji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Vienu apie balsų yra per daug. Jūs turėtumėte atsimti vieną balsą apie frakciją. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. A, ne, ne, nepasitaiso. Pirmininkas atmesta. Antroji dalis Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 25 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antro, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Claude Turmis. Bet mes pateikime žodinį pakeitimą prie šio pakeitimo. Pirmininkas, jūs visiškai teisingai tai pasakėte. Taigi, antroji dalis dabar su žodiniu pakeitimu. Taip. A, supratau. Žalieji pasisako prieš pakeitimą žodžių. Taigi dabar balsuosime dėl antrosios dalies be žodinių pakeitimo. Ar teisingai supratau? Taip. Antroji dalis be žodinio pakeitimo. Kas už antrąją dalį, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 26 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 27 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta patvirtinta konstatuojamosios dalis. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl viso dokumento su patvirtinis pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Vienu EPP balsų yra per daug. Taigi prašyčiau, kad jūs atsimtumėt vieną balsą. Dėkoju. Patvirtinta. Toliau, ketvirtasis e, pono Brezina pakeit, pakeitimas 0072. Ir pirmasis pakeitimas yra devintasis. Pone Hall. Taip aš norėčiau jūsų paklausti, paprašyti, kad jūs pasižymėtumėt, jog aš pateikiau pati, pakeitimą žodžiu 23 pakeitimui, jeigu neklystu. tiesiog paminėkite, kad balsuosime. Dabar devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. O kas čia yra? Vienitas nurodytas. Taigi pirmasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 31. kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 32. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas ir 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 36, 7 pakeitimas, kas už. Taip, 37 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Toliau nebalsuojame. Toliau 39. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Keturiasdešimt antrasis. Teisingai? Keturiasdešimt antrasis pakeitimas. Eight. Ah, da oben, Entschuldigung, bei mir durchgestrichen. A, taip. Biudžeto komitetų aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, aštu, 42. E, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 43. pakeitimas, kas. A, ponia Hall. Pone pirminkė, aš norėčiau pateikti pakeitimą žodžiu. Jis yra lingvistinio pobūdžio. Dėl vertimo atsirado būtinybė tai padaryti. Ponios Valiano pakeitimas turėtų skambėti taip. Brandolinė veikla susijusi su brandolinė sauga, o ne saugumu ir būčiau dėkinga, jei e, kolegos pritartų šiam pakeitimui. Panašu, kad niekas tam neprieštarauja, taigi mes galime ištaisyti šią klaidą. Taigi toliau, 43 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 44 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 45 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 48 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 49 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 52, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Toliau 53 ir 54, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesti. 55, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesti atmesta. 56-57, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 58, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 59, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 60, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 5, 61, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta.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 kas susilaikė patvirtinta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Šešdešimt šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Šešdešimt septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Šešdešimt aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Konstituojamosios dalys. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. Ar atmesta? 13, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 14, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 15, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Pirmasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 16, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Antrasis atkrenta toliau 17. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas 18. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas 19. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas 20. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtintas. 21. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmestas 22. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. Toliau 24. Kas už? 23. Kas, 23. Kas už, kas prieš, kas įsilaikė. Patvirtinta. 24. Kas už, kas prieš. Atmestas. 25. Kas už, kas prieš, kas įsilaikė. Atmestas. Budžeto antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 26, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 27, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 28, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 29, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl viso dokumento su visais patvirtintais pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu. Vėl turime vienu EPP balsu per daug. Patvirtinta. Dėkoju. Toliau periname prie 20 darbotvarkės punkto. Sveikiname pranešėjus. 20 E, vieningos Europos transporto erdvės kūrimo planas. Pirmas kompromisas. Už prieš e, sulaikė priimta. Antras kompromisinis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas. Priimta. 15, kas už prieš susilaikė priimta. 16, už prieš susilaikė priimta. 17, Ketvirtas kompromisinis pakeitimas priimtas. Penktas už prieš susilaikę priimta. 22 kas už prieš susilaikę priimta. Šeštas kompromisas kas už prieš susilaikę priimta. 25 už prieš susilaikę priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaikę priimta. 13 kas už prieš susilaikę priimta. 33, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 38 už prieš susilaikė priimta. 39 už prieš susilaikė priimta. Norima patikrinti elektroniškai. 38 tikriname elektroniškai su pakeitimu žodžiu. Prašom. Vote is open, vote is... Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. Su nedidelė balsų dauguma. 39 jau padarėm, 41 kas už, prieš susilaikė priimta, 42 už, prieš susilaikė atmesta. 43 kas už, prieš susilaikę priimta, 44 už, prieš susilaikę priimta, 45 dvi dalis, pirma dalis už, prieš susilaikę priimta, antra dalis už, prieš susilaikę priimta. 46 su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš susilaikė priimta. 47 kas už, prieš susilaikė priimta Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti elektroniškai. Closed. Baigiame balsuoti. Ponia Karinč. E, vienbalsiškumas. Socialistai, sveikinu. Toliau, atviras internetas. Čia turbūt pati paprasčiausia dalis, mūsų dar laukia sunkiausia dalis. Kas sutinka su, e, su tais pakeitimais? Kas už prieš? Kas turim pakeitimą žodžiu? Priimame e, klausimus susijusius su pakeitimais žodžiu, kas už prieš paskutinis, taip, tai jau paskutinis. Kalbame apie e, žodžių pateikimą klausimą, bet sunku, ar ne? Kas vis tik yra už tą, ką aš siūlau, kas prieš? susilaiko. Vienbalsiškumas neįtikėtinas. Man didelė garbė dar kartą tą matyti. Labai ačiū ir dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Dėkuoju už balsavimą ir dabar galime tęsti darbą. Periname prie konkurencingos mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 metų, pranešėjas ponas Pirilijo, žodis jums, bet prašyčiau, jeigu jūs norite tarpusavį pasišnekėti, išeikite iš salės, nors man labai patiktų, kad jūs liktumėt ir paklausytumėte kolegos Pirilijo, bet jeigu jau būtinai reikia pasikalbėti, išeikit už durų. Žodis ponui Pirilijo. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisijos komunikatas dėl e, veiksmų plano iki 2050 metų be bejonės yra vienas iš svarbiausių ir sotingiausių dokumentų, kuriuos turėsime spręsti per artimiausius mėnesius. Ir žinoma, tai sukels labai didelę politinę diskusiją. Sunkumas yra susijęs su tuo, kad reikia išsiaiškinti scenarijų, kuris leistų sumažinti CO2 išmetimą per artimiausius 40 metų. Ir pagal šį scenarių Europos komisija kalba ne tik elektros sektorių. Sakoma, kad iki 2050 metų tik 5 procentai išliks dabartinių CO2 o pramonėje 80 procentų. Taigi kalbam apie naują pramonės revoliuciją, naują uh, mąstymą apie pramonės politiką ir visą uh, socialinę bei ekonominę uh, kitokią sąrangą, kuri galvotų apie energijos sunaudojimą, ap, galvos apie e, būsto efektyvumą ir pagrindinių resursų efektyvumą. E, mes turime išreikšti savo nuomonę E, dėl to, ką pasirinkti. Ta padaryti nėra lengva, nes dabar išgyvename ekonominio neiškumo laikotarpiu ir tai atgraso privačius investuotojus. Be to mes e, prarandame tam tikras vystimosi galimybės. Tačiau reikia pagalvoti apie tai, kad jeigu siekime iki 2050 metų sumažinti e, emisijas 80-90 procentų, tai reikės sukurti tam tikrą reikšmingą politiką. Politiką, kuri leistų iš esmės pergalvoti visą politiką, kuri leistų pakeisti e, politinius veiksmus, padaryti juos rimtus, realistiškus. Pirmiausia, pabrėžiu realistiškus, nes e, tokiu būdu ES e, galėtų sukurti e, daugiau energijos tiekumo garantijų. Mūsų e, E, laukia visa eilė veiksmų, negali būti pavienių priemonių, kurios pasiteisintų individualiai, turime galvoti apie visą eilę CO2 mažinimo būdų. Bet yra prioritetai, apie kuriuos būtina kalbėti. Pirmiausia, turime galvoti apie technologijų kūrimą, mokslinių tyrimų plėtrą. Ten tai leis mums rasti sprendimų. Taip pat turime galvoti apie E, atsinaujančios energijos e, šaltinius ir atsinaujančios energijos kaupimo būdus. E, be abejo, nes atsinaujančios energijos ištekliai vykdant mokslinius tyrimus turi išaukti ir tai leistų mums geriau panaudoti visus septintosios mokslinio tyrimų pagrindų programos skyrius efektyviau. Kai kalbame apie energijos taupimą, tai supraskime, kad čia iškelti tikslai mums turi būti patys svarbiausi. Tai, kad 20 procentų reikia e, sutaupyti energiją pagal Europą 2020 strategiją, e, yra įmanomas tikslas ir e, mums reikia imtis tik aiškių priemonių, kurios leisų tą tikslą gyvendinti. E, supraskime, kad juridiniu požiūriu tas tikslas turi būti padarytas privalomu. E, kai kalbame apie energijos efektyvumą, e, būtina pradėti galvoti apie valstybės intervencijas, apie investicijas į energijos struktūras, pirmiausia, energetinius tinklus. Ir Europos komisija e, ragina energijos infrastruktūros tobulinimą ir plėtimą, tačiau turime suprasti, kad operatoriai uh, E, operatoriams reikės daugiau resursų savo veiklos efektyvumui stiprinti, intensyvumui e, ridinti. E, jūs žinote, kad yra tokių sektorių, kuriuose yra kuriamos tiesioginės investicijos į energijos taupimo technologijas ir turime taip pat galvoti apie konkurencijos iškraipimo vengimą pramonėje sritise, ypač tose valstybėse, kuriuose iškils skirti, kuriuose bus naudojamos skirtingos technologinės sistemos. Dėl to gali susidaryti ES masto konkurencijos iškraipimas. Būtina susitarti dėl e, galimų pritaikyti finansinių priemonių, kad galėtume pasiekti e, veiksmų plane numatytus politikos tikslus, bet tų tikslų būtų labai sunku suformuoti sistemą, kurioje galėsime daugiau investuoti į energiją taupančias technologijas ir mažai CO2 išmetančią e, pramonę. Reikia gero reglamentavimo pagrindo, kuris leistų nustatyti aiškius planavimo tikslus. Ačiū. Toliau Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga, kaip visi žinome, yra vienašališkai ir absoliučiai įsipareigojusi sumažinti CO2 emisijas 20 procentų iki 2020 metų, vertinant su lygiais, kurie buvo užfiksuoti 90 metais. Na ir buvo nuspręsta papildyti tuos tikslus ambicingesniais tikslais per vidutinės trukmės laikotarpį 15 metams. Yra užsibriešta 80-95 procentais sumažinti iki 50 metų. Taigi reikia, kad ES derintų visus veiksmus ir politikas siekiančių tikslų. Na ir šis, šios kelio gairės yra puikus žingsnis siekiant šio tikslo. Kelio gairėse turės atsispindėti mūsų politiniai ir ekonominiai situacijos vertinimai. Ir tai turės įtakos ir tikslams. Yra du esminiai dalykai, kuriuos reiktų atsižvelgti. Pirmiausia, Mūsų yra ištikusi labai sudėtinga ekonominė krizė, kuri toli gražu nesibaigia. Ir kitas dalykas, esame izoliuoti, vieni, siekiant tvarumo ir aplinkosaugos priemonių. Tiesa, kad kai kurios valstybės bando mus pasivyti ir visai neblogų rezultatų pasiekė, kaip kad Kinija ar Brazilija, sparčiai besivystančios ekonominės valstybės, tačiau turime nepamiršti, kad bent jau kol kas dėja esame vienišiai. Na ir aš čia dar norėčiau keletą pastabų išsakyti. Pirmiausia, mums reikia pasikliauti privačiuoju sektoriumi, verslu, kad e, išauktų mūsų konkurencingumas. Na, o tam pirmiausia, mums reiks pritraukti kapitalo, o tai jau yra politikų atsakomybė sukurti geras politinės, teisinės sąlygas. Ir antras dalykas, turime leisti lais, laisvos rinkos ekonomikai laisvai funkcionuoti ir būti prognozuojamai per ilgesnio laiko perspektyvą. Kalbant apie energetiką, nes energetika yra pagrindinis vektorius siekiant mažiau anglės sunaudojančios ekonomikos, Vieninga energetikos rinka turi suvaidinti svarbų vaidmenį ir turi būti numatytos bendros vienodos sąlygos pagal, kaip yra numatyta apivartinių taršos leidimų sistemoje. Vasario mėnesį Europos valstybių vyriausybių vadovai dar kartą patvirtino, kad apivartinių taršos leidimų sistema turėtų tapti pagrindinę mažai anglės vartojančios ekonomikos priemonę. Kol kas mūsų dekarbonizavimas priklauso nuo subsidijų, o subsidijos iškraipo rinką. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, čia problema yra ta, kad verslininkai negali daryti sprendimų remiantis tik tai subsidijomis, nes tai absoliučiai iškraipo rinką ir neigiamai veikia ilgalaikę viziją. Tiesa, kad apivartinta šios leidimų sistemą galima tobulinti, ypatingai daryti ją skaidresnę. Tačiau tiesa, svarbu, kad tos subsidijos, kurios iškraipo kainą, CO2 kaina turėtų būti panaikinamos. Jeigu panaikinsime subsidijas, aišku, turime bandyti nesukurti dramatiškų trumpalaikių padarinių. Tačiau vis tiek turime per ilgesnį laiką subsidijų atsisakyti. Subsidijų sistemos panaikinimas, aišku, nėra lengvas uždavinys, jį reikia labai atidžiai planuoti. Ir čia negali atsispindėti trumpalaikiai rinkimų pažadai. Per kelio gairės mes galime atspindėti strateginius sprendimus kaip šį sprendimą. Ir turime investuoti ne tik į mokslinius tyrimus mažai anglės suvartojančios ekonomikos rytyje, bet ir leisti lengvą prieigą prie Europos rinkos, kad darbo jėga prisitaikytų sklandžiai prie naujų įgūdžių ir kompetencijų. Taigi aš manau, kad naujas ilgalaikis, apie anglės sekvestravimo, ITER projektai čia suvaidins labai svarbu vaidmenį efektyvaus energijos vartojimo srityje. Na, o aišku, tai yra mm, dar viena tema, kurią šiandien aptarsime. Dar vienas aspektas. Reikia užbaigti kurti infrastruktūrą su visomis jos jungtimis. Jeigu mes to nepadarysime ir nepakeisime energetinio mišinio sudėties, tuomet energetinio saugumo klausimas e, bus pasmerktas. Na, o kalbant apie investicijas, ypatingai dabar, kai išgyvename sudėtingus laikus, tai yra delikatus, tačiau labai svarbus dalykas. Žalia yra brangu, ypatingai kai tą darome vieni Dėl to turime leisti rinkai realiai atspindėti kaštus, teisingas žinias siūsti investuotojams, užtikrinti jiems stabilumą, kurti darbo vietas, mokslinius tyrimus, plėtrą ir ekologinės žinias. Na ir šis pranešimas, mano vertinimu, yra labai savalaikis Reikia ieškoti konkrečių darbinių sprendimų, kurie atsispindėtų mūsų ekonomikoje ir kurie būtų palankiausi esant dabartinėms aplinkybėms. Aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo su pranešėju ir kitais kolegomis, kadangi esu šešėlinis pranešėjas. Ir kol kas tai, ką pasakė ponas Pirilo, man paliko puikų įspūdį. Ačiū. Pone Franko. Dabar gau žodį, bet labai e, prašau kalbėti, kuo galima trumpiau. Ponas Franko. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasisakyti apie energetinį efektyvumą. E, Ir manau, kad mūsų komitetas užsibrėžė daug detalių užfiksuoti. Aišku, panašu, kad daugiau čia turime reglamentų, o ne direktyvų. Ir aš manau, kad mes turėtumėme laikytis tos pozicijos, kuri buvo apibriešta birželio mėnesį. Birželio 11 dieną, kur numatyta manevrų laisvė valstybėms narėms, kalbant apie energetinį efektyvumą. Taip pat, kolegos, norėčiau atkreipti dėmesį į 10 straipsnį, kur kalbama apie. generaciją. Ar jūs tikrai tuo klausimu pasisakote? Ne, netrodo, kad ne. No, Tik tai norėjau sureaguoti į energetinio efektyvumo direktyvą. Ačiū. Merci beaucoup. Pas problem. Ačiū. Nieko baisaus. E, pone Hübner. Ačiū. Ponios ir ponai. Šis komunikatas, kur kalbama apie ateitį, prognozuoti jomus įvykius E, galimus veiksmus, e, bandant e, sukurti mažai anglės naudojančias technologijas arba visiškai anglės nenaudojančias technologijas. Taip pat kalbame apie tai, kad nėra pats palankiausias momentas taupyti ir panašu, kad daugelis pakeitimų bus siejami su kaštais, tačiau dėja to išvengti neįmanoma ir puiku, kad pradėjome kalbėti jau apie 50-uosius metus. Būtent mūsų vaikai ir anūkai gaus naudos iš tų sprendimų, bet dabar jau turime ir mes pradėti galvoti apie ateitį ir viską padaryti, kad ateinančioms kartoms būtų geriau. Ponas Vidal Kvadras minėjo tai, kad mes ES taikome labai savo griežtas prievolės ir teigiame, kad taupysime, kad mažinsime emisijas į, į atmosferą ir taip pat rūpinamės dėl efektyvaus energijos vartojimo. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad turime į tai pažvelgti atsižvelgdami ir į, į laiką, ir į finansus. Kalbant apie mažai anglės naudojančią ekonomiką, turime pamastyti, ar čia užtenka tik efektyvaus energijos vartojimo, galbūt reiktų didinti išlaidas moksliniam tyrimams ir inovacijoms, kadangi be jų tikrai negalėsime sukurti mažai anglės išskrenčią ekonomiką netgi jeigu bus naudojama žalia energija, neįprastiniai energijos šaltiniai. Žalios darbo, žalioms darbo vietoms irgi reiks šiokios tokios energijos, suvar, šiokio tokio energijos suvartojimo. Taigi turime viską daryti, kad būtų skatinamos inovacijos, jeigu bus panaudojami šio laikiški energijos gamybos metodai, jeigu jie bus veiksmingi ir taupysime perduodami energiją jeigu galutiniams vartotojams paliepsime taikyti tam tikras priemonės, kad pagerėtų įrenginių, būstų kokybė. Visą tai leis mums pasiekti galutinio tikslo, nes tokiu būdu darysime įtaką didinant energetinį efektyvumą tiek uh, E, prie energijos šaltinio, tiek e, turint omenyje ir patį galutinį vartotoją. Taip pat turime pasirūpinti, kad rinkos ekonomika būtų gerai subalansuota, turime parodyti, kokia yra svertų ekonomija ir e, kaip tai susiję su konkurencija. Taip pat turime imtis priemonių ir kurti daugiau darbo vietų, bet be tinkamo finansavimo ir finansų priežiūros tikrai daug ko nepasieksime taip pat turime pasirūpinti, kad finansavimas būtų nukreiptas teisinga linkme. Negalime dalinti subsidijų nuolatos, be paliovos. Jeigu dalinsime subsidijas, tuomet subsidijos irgi turi būti nukreip, nukreiptos į patį tinkamiausią ir efektyviausią sprendimą. Na ir dar, pirmininkė, norėjau paminėti vieną dalyką. Pranešime, kai ko pasigėdau. Energetika yra naudojama ir ištekliams žaliavoms. Taigi daugiau dėmesio turime skirti perdirbimui, nes tokiu būdu irgi galėsime sutaupyti. Jeigu perdirbtas produktas bus naudojamas e, energijai gaminti, tuomet e, energetinis efektyvumas tik išauks. Ačiū. Ačiū. Pranešėjas teigia, kad e, jeigu kalbėtumėme apie aplinkosauginius tikslus, turėtumėme taip pat pažvelgti, ką daro ir kaimininė šalis. Bet aš tai vertinu dviejopai. Yra priemonės ir įvykiai iki 20 metų ir po to tolesnis etapas. Iki 20 metų turime tam tikrų tikslų bet kyla klausimas, kas įvyks po 20 metų. Įtre komitetui metamas iššūkis. Aš manau, kad reikia paremti pramonę. Pramonė juk reikia stabilios investicijų aplinkos. Turime investicijas priderinti prie savo politikos. Ar reiktų pritarti saistantiems tikslams, direktyvoms? Na, toks yra pagrindinis klausimas. O kas nutiks po 20 metų? Koks kelias bus pats tinkamiausias? Turime, galime paremti tai, kas dabar yra numatyta, bet reikia taipogi galvoti ir apie tolesnius tikslus. komisija reikalavo tam tikrų įsipareigojimų iš sektoriaus pusės, ką, ką galime mes padaryti, mažinti šitame efektą sukeliančių dujų emisijas, ar verčiau būtumėme linkę švarinti savo ekonomiką. Dabartiniai tikslai yra neblogi, tačiau jeigu tikslus mažinsime, tuomet reikia atidžiai vertinti suvartojimą. Kiek yra Europoje suvartojama energijo. Turime pamastyti apie tai, kurios emis, kurias emisijas sukūrėme mes patys, išmetame mes patys. Kol kas rimtai tos problemos nesvarstėme ir atėjo laikas tą padaryti. Pona Žado. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Pirilo yra italas ir jis teigia, kad krizė tikrai niekur nedingo ir problema šiandien yra energetikos efektyvus vartojimas. Nežinau, ar visiškai gerai supratau, ką sakė ponas Vidal Kvadras, kai jisai teigia, kad subsidijos įmonėms jau per ilgai yra dalyjamos. Nežinau, ar aš tuomet supratau, kad uh, reiktų mažinti ir anglės kvotas įmonėms, nes tai irgi tam tikra subsidija. Jeigu yra aiškus abicingi tikslai dėl klimato kaitos mažinimo, ar tuomet tai reiškia, kad politiniai energijos, klimato tikslai, kurie užsibriežti ES, turėtų būti derinami su mokslininkų duomenimis jeigu norime užsibriežti rimtus tikslus 2050 e, metams ir 80 procentų mažinti šitame efektą sukeliančių dujų emisijas, e, taip būtent mums patarė mokslininkai. Ar mes vietoj to norėtumėme užsibriežti kitus tikslus, energetinius aplinkosauginius politinius tikslus ir tokiu būdu sukurti daugiau stabilumo savo įmonėms. Taip pat turime nepamiršti, kad vienintelė Europa laikosi ambicingų tikslų. Ne, jokių būdų e, Japonija, nepaisant Fukushimos, vis tiek siekia gan ambicingų tikslų iki 20 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Taigi jų tikslai yra dar ambicingesni. Jie siekia 30 procentų Na, kadangi siautė finansinė ekonominė krizė, reiktų matyti grįžti prie to, ką reiškia klimato kaita. Klimato kaita visų pirmiausia yra ekonominis ir socialinis energetinės revoliucijos potencialas. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė. Tas klausimas, kurį kelia Europos komisija. Reikia situaciją vertinti rimtai. Negalime teikti, kad tikslų laikysimės, tačiau palauksime, kol bus galima realiai sumažinti CO2 emisijas. Mes žinome, kokia yra mokslinė perspektyva, ekonominė perspektyva. Ir suprantame, kad aplinkosauginę, finansinę, pramonę prasme ir socialinę prasme tai kainuotų mažiau. Taigi reikia linijinio požiūrio vykdant pastangas, nes tai yra iššūkis. Na, iššūkis tai yra ir mokslui, ir iššūkis mūsų ekonomikai. 16 procentų anglės biudžeto turėtų E, būti skiriama pagal e, Europos komisijos e, užsibriežtą poziciją. Taigi, manau, kad reikalingas kur kas labiau linijinis mąstymas ir tikrai jau turėtumėme liautis būkštavę. būkštavę. Dėkoju, reikėtų šiek tiek paspartinti mūsų darbo tempą, kitaip nespėsime visko svarstyti ponės Ho, ponia Ho, po to pon, ponas Deivis, po to Vidalis Kvadras, ir liks dar du labai svarbus darbo atvarkės punktai. Taigi prašau kalbėti labai trumpai. Į mane e, tiesiogiai kreipėsi ponas Žado. Taigi aš manau, kad e, būtų tiesiog mandagu sureaguoti. Ähm, Na taip, bet ir kiti kolegos nori pasisakyti. Jei niekas neprieštarauja tam, kad jūs pirmasis kalbėtumėte, tuomet aš taip pat tam neprieštaraučiau. Bet aš noriu, kad dabar pasakytų ponas Deivis, ponia Hall. Ar visi pritarėte tam, kad dabar būtų sutiktas žodis ponui Vidaliu Kvadro? Gerai. Gerai. Taigi, dėkuoju, ponė Pirinkė, ponė Žado. Kai aš kalbu apie tai, jog būtina ilgesnėje perspektyvoje atsisakyti e, e, subsidijų, aš kalbu rimtai. Aš manau, kad e, rinkos jėgos turėtų mums pateikti minčių apie tai, kaip galima būtų efektyviausiai, veiksmingiausiai pasiekti mūsų tikslų. Ir dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti. Nėra jokio prieštaravimo tarp e, mūsų politinių tikslų skirtų emisijoms mažinti. Mažinti emisijas yra naudinga tiek aplinkai, tiek mūsų ūkio konkurencingumui, tiek mūsų uh, apsirūpinimo energiją ir maistų. Reikia atsižvelgti tai, kad dėl krizės atsirado lab, uh, e, krizė sukrėtė visas mūsų vyriausybės. Ir tai be abejo turės padarinių ir e, subsidijų sistemai. Nepamirškime to. Dabar ponia Hall. Ačiū. Aš manau, kad labai svarbu yra nekalbėti per nelik pesimistiškai ir ponas Vidalis kvadras paprastai nėra pesimistas, bet panašu, kad dabar jo nuomonė yra kiek pesimistiška ir panašu, kad jis antrą kartą norėjo pasisakyti, norėdamas pabrėžti, jog jis nėra uh, negativistas. Uh, nepamirškime, jog ši sudėtinga situacija yra suteikiamus nemažai galimybių ir turėtume teigiamai vertinti šias galimybės. ES yra izoliuota. Štai kas e, mums yra sakoma. Tačiau galima būtų viską vertinti kitaip. ES tiesiog yra išsiveržiusi į priekį. O visas likęs pasaulis ir yra e, likęs gan toli nuo mūsų. Jei mes norime veiksmingiau, efektyviau naudoti mūsų energiją ir turėti efektyvesnį ūkį, tai dar labiau sustiprins mūsų pozicijas. Ir jei mes norime mažinti CO2 išlakas, tai mes būsime pirmieji pasaulyje, kurie tai realiai daro. Taigi aš nesakyčiau, kad tai, kad ES dabar. Uh, yra tam tikrai prasme izoliuota, tai nėra blogybė, ne, aš manau, kad tai yra mūsų privalumas. Antras dalykas buvo kalbėti apie tai, kad pasiekti užsibrieštų tikslų nebus lengva ir iš tikrųjų mes e, pagal dabartinius rodiklius galėsime sumažinti emisijas tik tai 10 procentų, o ne 20, kaip yra numatyta. Tačiau jeigu mes pradėsime e, e, jau dabar siekti 20 procentų tikslo, tuomet mums bus lengviau ateityje ir tai padės mums taip pat e, išgryninti, e, e, padaryti mūsų ūkį žalesnių ateityje. Turime į tai atsižvelgti ir nereikėtų to pamiršti. Pone Herstok, ačiū pirmininkė. Tiesiog kelios pastabos. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tai, ar mes pirmiaujame ar ne. Aš manau, kad mes tiesiog turime nepamiršti, kad jeigu mes norime judėti pagal 2050 metų veiksmų planą, pagal tą numatytą žemėlapį, mes turime e, dar skubiau verštis į priekį. Šis pranešimas yra puikus, labai labai geras. Aš norėčiau tiesiog išsakyti kelias pastabas, kurios yra susijusios su kai kurių nuostatų nuseklumu. Pavyzdžiui, trečiame punkte e, raginama yra siekti didesnio bendrijos programų nuoseklumo. O aš manau, kad būtina tas programas renkti taip, kad jos, e, e, tos programos pačios būtų nuoseklesnės. Nes panašu, kad mes esame pasiryžę kovoti galima netgi paukoti savo gyvybę dėl e, įvairiausių tikslų, tačiau visiškai nesame pasirengę surasti šiem tikslams gyveninti reikiamo finansavimo. Ir paskutinis dalykas siekdami tikslų užsibrieštų iki 2050 metų mes dar turėsime uh, išgyventi 2020 metus. O tiems metams taip pat yra nustatyti tikslai. Taigi nepamirškime, kad uh, turėsime dar staptelti prie 2020 metų. O iš esmės šis pranešimas yra puikus ir sveikinu pranešėją. Dėkoju. Dabar Ponas Deivis. Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums už tai, kad Jūs sutikėte mums šią galimybę. Aš esu pranešėjęs aplinkosaugos komitete ir esu dėkingas ponui Pirilijo už jo bendradarbiavimą. Jis buvo antradienį atvykęs į mūsų komiteto posėdį ir kalbėjo. Mane kiek nustebino diskusija jūsų komitete. Man panašu, kad jūsų diskusija yra žalesnė nei aplinkosaugos komitete. Tai o, tikrai. Uh, uh, paneigė mano steri, turėtus stereotipus. Mes žinome, kad vienintelis tikslas, dėl kurio ES susitarė, yra 20 procentų sumažinti išlakas iki 2020 metų. Po to kalbama ir apie 2050 metus ir taip pat kalbama apie tai, tai kiek emisijų turėtume sumažinti iki 2030 ir 2040 metų. Jei ES e, e, patvirtintų šios tikslus, tuomet Europos komisija pateiktų mums nemažai priemonių, kuriomis galima būtų siekti šių tikslų. Iki šiol viskas, e, dabar viskas yra įstrigę taryboje ir todėl niekas nieko nedaro. Jeigu šis, dokum, šis žemėlapis, šis veiksmų planas bus e, ir liks įstrigęs taryboje ir mes jį paneiksime, mes jį atmesime šiame parlamente, tai kokį signalą mes nusiųsime mūsų piliečiams? Kągi mes galėsime pasakyti jiems apie tai, kokia ateitis jūsų, jų laukia? Aplinkos komitete buvo svarstyti du klausimai. Vienas iš jų buvo, ar jūs iš tikrųjų manote, kad klimatas šyla? Uh, kad klimato atšilimas yra pavojingas ir realus reiškinys. Ir buvo tokių, kurie sakė, oi, ką jūs, apie ką jūs kalbate, t, klimatas šyla vien dėl to, kad išsiveržė ugnikalniai ir taip toliau. Beveik visose šalise mokslininkai pritarė tam, kad klimatas šyla. Ir, o kitas klausimas buvo štai koks Ar mes galime kovoti su šiuo reiškiniu savo jėgomis, nes tarptautinių susit susitarimo nėra. Ir, pažiūrėjau, ar galima Lenkijai reikalauti, kad Lenkija sumažintų uh, e, CO2 išmetimus iš savo anglės deginimo gamyklų, kai Kinija tai daro, ar ne? Pažvelkime į ateitį. Taip, Kinija stato e, anglimi varomas elektrinės. Tačiau Kinija sparčiau nei kas nors kitas pasaulyje kūrė ir mažai anglės dvideginio išskiriančias technologijas. Ar mes vis dar e, norėtume 2010 metais statyti e, tradicinės elektrinės, kurios yra varomos e, anglimi? Ne, manau, kad niekas to iš tikrųjų nenori. Manau, kad mes turime realistiškai žvelgti į ateitį ir turime stengtis neprarasti turimų galimybių. Turime neatiduoti šių naujų galimybių Azijos šalims. Turime tas technologijos kurti patys. Šeštame dešimtmetyje ši problema buvo iškilusi Junktinėje karalystėje. Mes gaminome labai uh, daug, tačiau mes tinkamai neinvestavome visų sukauptų lėšų, o Vokietija uh, išgyveno ekonomikos stebuklą. Ji visiškai persitvarkė savo ūkį, lygiai taip pat, kaip tai dabar daro uh, Kinija. O mes Britanijoje nieko nepadarėme. Euro Electric, pavyzdžiui, e, bendrovė pateikė savo pasiūlymą apie tai, kaip galima būtų mažinti CO2 išlakas. Mes galėtume, kur įmanoma, atsisakyti anglies deginimo, galima būtų taip pat taikyti ir anglies e, saugojimo ir laidojimo technologijų, technologijas. Ir gal, galėtume taip pat e, imtis kitų priemonių. Uh, Anglijas kaina šiandien yra kur kas žemesnė, nei mes tikėjomės prieš trijus metus. Mums reikia sukurti aiškumą pramoniai. Mes galime, galime pažiūrėjau, kalbėti apie tai, kad 2020-2030 e, metais mes nustatysime uh, e, maksimalę galimų išlakų ribą. Tačiau sprendimą dėl to turime priimti jau dabar, kadangi bendrovės planuoja savo veiklą uh, kelias dešimtmečius į priekį. Ačiū pirmininkė, toj baigsiu. Pasaulis keičiasi labai greitai ir e, žinome, kad e, pasaulio ekonomikoje bus pralaimėjusių ir laimėjusių iš e, šiandienos galimybių. Taigi aš siūlyčiau elgtis rizikingai tam, kad mes galėtume išlošti. Ačiū. Jei sutiktumėt, dabar pristatysiu pateikimų pateikimo terminą. E, spalio 11 dieną 12 valanda. Toliau 23 klausimas - finansų krizės poveikis es valstybių narių gynybos sektoriams. Ponas Tošenovski. E, stanovisko o dopadech finanční krize na odvětví obrany v členských e, státech. Kalbame apie finansų krizės poveikį valstybių narių gynybos sektoriui. AFET komiteto rengiama nuomonė, pirmasis pranešimas šią temą, todėl aš pasakysiu tik porą įžanginių komentarų, kuriais paaiškinsiu e, bendrą procedūrą. Visų pirma, dėl šaltinių. E, mes paskelbėme E, leidinį apie finansų krizės poveikį gynybos sektoriui. Komitetui tas e, dokumentas, e, leidinys buvo pateiktas. Jį parengėme pasitarę su ekspertais ir gynybos pramonės atstovais. Bet iškilo problema. Kai svarsime finansų krizės poveikį gynybos sektoriui kalbėjome e, labai ribotai. Visi suprantame, kad ši tema yra labai sudėtinga ir norime su, padalinti tekstą į keturias stambiausias dalis, kurios viena kitą logiškai sektų. Pirmoje dalyje būtų sakoma, kad finansų krizė ir jos poveikis gynybos sektoriui ES valstybėse narėse E, arba pirmoji ta krizės banga nebuvo tokia akivaizdi kaip kitose sektoriuose. Tačiau buvo tikimasi, kad vėliau, kai biudžetas bus e, e, apkarpytas, gynybos pramonė artimiausiais metais pajaus neįgiamą poveikį. Antra dalis ir antra pastraipa, kurią mes išskiriame, um, skirta pramoniai ir nacionaliniai politikai, e, kurios priklauso valstybių narių suverenioms galioms. Čia e, minime konkrečias e, atskirų valstybių sutartis. Taisyklės labai griežtos, nustatyti aiškus saugumo kriterijai, kurių privalu laikytis Dėl to bendradarbiavimas tarp valstybių tampa toks komplikuotas. Trečioje pastraipoje pabrėžiame, kad e, šio sektoriaus nacionalinės politikos labai ženkliai skiriasi. Vadinasi, visoje Europoje vykstantis procesai yra labai sudėtingi. Bandoma pradėti bendradarbiavimą Ir čia ES gynybos agentūra suvaidins labai svarbu vaidmenį. NATO taip pat turės daug reikšmės, nes e, ten valstybės e, susitinka. O paskutinėje pastraipoje kalbame apie priemonės, kurios mūsų nuomonė galėtų sumažinti finansų krizės poveikį gynybos pramoniai. Minime bandymus ir pastangas bendradarbiauti, kalbame apie gynybos paketuose numatytas priemonės, jos priklauso vairiausiams 2009 metais priimtos direktyvams. Ir pagrindinis mūsų tikslas yra sustiprinti konkurencingumą. Ir čia labai aiškiai pareiškėme, kad būtent šiame, šis sektorius patiria skirtingų poveikio um, veiksnių, nes jis yra iš tiesų labai e, sudėtinis. Moksliniai tyrimai ir technologijų e, projektai atliks labai svarbu vaidmenį, o valstybių narių bendradarbiavimas yra e, gyvybiškai svarbus ateityje. Kadangi laiko turime nedaug, aš e, nesileisiu į detalės, bet noriu tik padėkoti savo sekretoriatui ir visiems, kas man padėjo rengiant šį tekstą. tekstą suformulavome e, per atostogas. E, jis e, labai didelis, o laiko buvo nedaug ir galiu tik pasakyti, kad pakeitimų pateikimų terminas yra spalio 11 diena, balsuoti turėtume lapkričio 10. Mielai dirbsiu kartu su šešėliniais pranešėjais ir džiaugiuosi girdėdamas jūsų, išklausydamas jūsų komentarus. Aš esu tikras, kad tai padės patobulinti nuomonę, nes tas klausimas labai svarbus ateičiai. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją už šiai temai skirtą dėmesį. Pirmosios jo iškeltos idėjos jau akivaizdžiai rodo, kad tai labai įdomus užsienio reikalų komiteto pranešimas ir mums, pramonės komitetui. Mūsų komitetas turėtų labai aiškiai pasakyti, kad e, e ta tema e, mums aktuali. Aš e, e, rengiau pranešimą, kai kalbėjome apie pagrindų programą Ir tada mes svarstėme, ar ta tema mūsų komitetui rūpi, ar moksliniai tyrimai gynybos rytyje mums yra aktualūs. Ir e, tai yra e, viena iš sričių susijusių su tuo, kad ES reikia pramoninės bazės gynybos rytyje. Ir dažniausiai mane nuneigdavo kiti kolegos. Aš manau, kad šiuo atveju irgi turime aiškiai pasakyti, ar ta mūsų komitetas nori renkti pranešimą šią temą, ar ši tema mums įdomi. E, mes žinome, kad visi pramonės atstovai sako, kad mums, mes esame suinteresuoti ES e, politikos egzistavimu šioje srityje. Nuo pat šaltojo karo pabaigos visos valstybės narės karinį biudžetą mažina. Ir dar prieš krizę tai buvo daroma. E, dėl krizės e, valstybių biudžetai dar sumažėjo ir dėl to dar mažiau pinigų yra skiriama moksliniams tyrimams gynybos rytise. Tada dvi šalis pradeda dirbti dvi šalių pagrindų. E, ta valstybė narė, iš kurios aš esu, yra pasirašyti dvi šalį susitarimą su Junktinė karalystė. Turime labai svarbų dvi šalį susitarimą. Ir man atrodo, kad mes dabar turėtume labai rimtai pagalvoti apie mokslinių tyrimų gynybos rytyje uh, E, klausimą. ES ir valstybės narės išleidžia keturis kartus mažiau e, lėšų moksliniams tyrimams negu Junktinės Amerikos valstijos. Ir dabar, jeigu mes pasakysime, kad gynybos mums nereikia, tai e, pasakysim didžiausia, absurdiškiausiai, e, labiausiai absurdiška idėja mūsų gyventojų saugumo požiūrių. Europos gynybos agentūra yra įsteigta e, pagal e, sutarties 45 straipsnį. Ta agentūra pati neturi jokio biudžeto ir viskas priklauso nuo politinės valios. Tikriausiai mums e, pavyks rasti politinį projektą, jeigu kalbėsime apie investavimą į, ilgą, į, į dviejopos paskirties medžiagas, kurios galėtų būti naudojamos ir civiliams tikslams, ir kariniams tikslams. Jeigu mes nekalbėsime apie europinį mastą, tai mes prarasime elementus, kurie leistų sustiprinti industrinę bazę. Ir man atrodo, kad mūsų komiteto vaidmuo kartu su užsienio reikalų komitetu ir yra spręsti pramonės e, e, problemas ir e, suderinti tai su moksliniais tyrimais. Aš nežinau, kokia bus politinė dauguma, bet aš dabar sveikinu mūsų nuomonės referentą ir aš manau, kad mes rasime gerą formuluotę. Uh, E, ir parengsime gerą dokumentą, nes mes kalbame apie masto ekonomiką. Jeigu visos valstybės narės galvos kartu, tai suprasime, kad čia iškyla daugybė temų, ne tik šiame tema, bet ir diplomatija, muitai ir panašiai. Mes kartu turime suderinti savo tikslus, kad valstybės narės galėtų taupyti ir tada mes galėtume dalintis mokslinę bazę ir pasinaudoti turimais geriausiais pasaulyje inžinieriais Mūsų inžinieriai turi sukaupę labai daug kompetencijos ir žinių, bet ES e, dabar susiduria su sunkumais užtikrindama savo vietą pasaulyje ir užtikrindama vietą savo gynybos pramoniai pasaulyje. Todėl mes turime kalbėti apie ambicingą strategiją, kuri ES galėtų didžiotis, nes mes nesame vargšai ir mes galime sukurti tokią gynybos politiką, kuri užtikrintų bendrijos saugumą ir gynybos politiką. Ponas Vėveris. Gynybos sektorius sudaro 240 milijardų eurų, 400 tūkstančių darbo vietų, tiesioginių darbo vietų, 180 tūkstančių netiesioginių darbo vietų eksporto mastai irgi dideli - 40 milijardų eurų. Taigi skaičiai yra nemenki, jau nekalbant apie tai, kad norime užsitikrinti autono, savo žemyną autonomiškumą ir saugumą. Na ir dėl ekonominės krizės investicijų yra mažiau. Investicijos nėra nuolatos daromos ir dėl to Dėl visų šių veiksnių gynybos ir ginklų sektorius susilpnėjęs. Situacija dar prastesnė dėl to, kad nėra palankus euro ir dolerio keitimo kursas. Taigi, pramonininkai ieško tam tikrų sprendimų ir bando užmėgsti partnerystės ryšius už ES ribų. Ir tikrai tai prieštarauja mūsų siekiu užtikrinti vidinę gynybos rinką. Tai, ką, apie ką kalbėjo ponas Odį, kiek ES yra, sugeba technologinė prasme at, atsispirti ekonominiai kriziai. 2009 metais 600 milijardų eurų 160 milijardų eurų Europos, Junktinės Amerikos valstijos skiria gynybos e, politikai Europos Sąjungoje. Šie skaičiai buvo kur kas mažesni - 30 milijardų eurų. Na aišku, ir tai nėra vien tik tai pinigų klausimas. Tai yra galimybė racionaliai paskirstyti išlaidas e, per įvairius šakinius sektorius ir investuoti į mokslinius tyrimus tokiu būdu techninių ekspertinių žinių pagrindų mes galime kartu investuoti ir į civilinius, ir į, civilinius, ir į karinius mokslinius tyrimus, tai yra daroma telekomunikacijų ir kosmoso srityse. 60 procentų mokslinių tyrimų į gynybos sektorių gali būti pritaikoma ir civilinėme sektoriuje. Deja, vis daugiau girdime pareiškimo apie tai, kad reikalinga gynybos politika Europoje, tačiau realiai matome priešingus veiksmus. Noras bendradarbiauti ES šioje srityje yra sumažėjęs. Nuo 80 metų, 89 metų, kuomet buvo vykdomos įvairios programos e, susijusios su sraigtasparniais, su brandulinėmis raketomis ir taip toliau. Jų buvo gausybė, tačiau po to, nuo tų metų, dėja, nuo to laikotarpio ES nebuvo vykdoma nei viena plataus masto programa. E, dabar, aišku, turime GMES programą, satelitinę Galilėjo programą, e, kur irgi būtų galima pritaikyti kariniams tikslams. Taigi negalime rizikuoti ir absoliučiai prarasti savo gebėjimų šioje tarptautinėje konkurencijoje, kuri tampa vis žiauresnė. Krizė ir kiti veiksniai tik tai dar labiau turi mus skatinti užsitikrinti geresnės pozicijas šioje konkurencijoje. Mes galbūt turime pertvarkyti savo gynybos sektorių, Jeigu to nepadarysime, tuomet prarasime pozicijas konkurencijoje ir tai gali suduoti lemiamą smūgį mūsų pramoniai. Na ir turime, kuo galima greičiau, vykdyti tokią Europos politiką, kuri sugebėtų sukurti tvirtą pramoninę ir techninę bazę pramonės, e, gynybos pramonės politikoje. Dėl to pritariu kolegos pranešimui kur kalbama apie. Todėl negaliu pritarti kolegos pranešimui. Ir aš norėčiau pasiūlyti tam tikrų pakeitimų. Jis teigia, kad bendra gynybos politika yra labai aktuali ekonominė prasme, tačiau kyla rizika, kad tai gali kenkti valstybių narių suverenumui. Jeigu mes, jeigu valstybės narės nori išsaugoti savo suverenumą bendros gynybos pramonės politikos sąskaita, tuomet tai tikrai nėra naudinga. Reikia numatyti privileginės sąlygas tokiam bendradarbiavimui. Nes jeigu to nepadarysime, prarasime daug viso žemynų mastu. Sosnovski nochmal zum Abschluss, bitte sehr. Dėkuoju. Dabar žodis e, ponui Tošinovski. Dėkuoju Jums, e, pirminkė, už tai, kad Jūs sutikite man žodį ir dėkuoju kolegoms, kurie pasisakė šios diskusijos metu. Aš norėčiau kai ką apibendrinti, dar kartą dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Norėčiau sureaguoti trumpai tai, ką sakė ponas Odi. Jis e, iškėlė klausimą, Ar tinka šį klausimą svarstyti mūsų komitete? Na, po ilgų diskusijų šiame komitete ir kitur aš esu įsitikinęs, kad šis klausimas priklauso mūsų komitetui. Mes tai stebime nuolatos, stebėdami įvykius Šiaurės Afrikoje, galvojame, kad labai svarbu yra paremti gynybos pramonę. Kartu negalime pamiršti, jog Aukščiausios technologijos paprastai yra taikomos pirmiausia karinėje srityje ir tik po to suranda savo civilinį pritaikymą. Paprastai būtent taip vyksta technologinė pažanga. Ir e, gynybos srityje sukūrima nemažai naujovių. Ir bus įdomu šį klausimą svarstyti ir toliau. Ponas Tušinovskis mums jau pranešė, kad pakeitimus galima pateikti iki nustatyto termino. Toliau periname prie 24 punkto, tai yra prie Europos Parlamento tarybos direktyvos ir energijos vartojimo efektyvumo. Klodai, prašau. Uh, thank you, Chairman. Uh... Dėkuoju, pirmininkė. Šiandien Aš norėčiau pasidalinti su jumis savo mintimis ir man bus įdomu taip pat išgirsti ir jūsų nuomonę. Šiandien taip pat turėsime apsispręsti dėl to, iki kokios dienos galim bus pateikti pakeitimus. Aš išplatinau savo pasiūlymą. Pirminis mano pasiūlymas e, buvo e, teikti pakeitimus iki spalio 20, 20 dienos, tačiau baigiau renkti pranešimą kiek vėliau ir todėl aš dabar siūlau e, nustatyti kitokį terminą, tai yra spalio 22. Taigi, apie ką yra šis e, e, pranešimas? Ką tik svarstėme e, CO2 mažinimo žemėlapį, po to kalbėjome apie tai, kiek klimato kaita veikia pramonės sektorių. Yra akivaizdu, kad teisės aktai, kuriuos mes šiuo metu svarstume ir kurie yra susijęs su energijos vartojimo efektyvum, efektyvumu, yra viena vertus labai glaudžiai susiję su uh, klimato kaita ir energetika ir iš kitos pusės yra susijęs su finansiniais dalykais, kurie be abejo šiandienos nūdienos aplinkybėmis yra labai aktualūs ir sudėtingi. Visi, kas domisi klimato pakeitimais ir galimais scenarijais, žino, kad mes nesugebėsime užtikrinti, jog e, klimatas nečiltų labiau nei dviem laipsniais, jei nesimsime drastiškų priemonių. Ir 50 e, procentų visų mūsų priemonių turėtų būti susijusių su energijos vartojimo efektyvumu. Energijos vartojimo efektyvumas anot visų studijų, yra pigiausias būdas sumažinti išlakas, kurios prisideda prie klimato atšilimo. Ir manau, kad mes turėtume e, energijos efektyvumą vertinti būtent to, e, atsižvelgdami į šį faktą. Ekonominių srautų analizė rodo, jog kiekvienais metais Europos ūkis praranda keturis, daugiau nei 400 milijardų eurų, nes mes perdodame šias lėšas naftos ir dujų gavėjams, šalims gavėjoms. Yra du svarbus veiksniai kurie prie to prisideda. Mūsų pačių dujų ir naftos ištekliai nulatos mažėja ir yra nemažai e, studijų ir informacijos, e, kuri rodo, kad dėl Indijos, Kinijos ir Brazilijos ekonominio pakilimo naftos ir dujų kainos ateityje dar labiau didės. Aš siūlau dabar mažinti mūsų energetinę skolą. Aš nenoriu, kad mūsų ekonomika kiekvienais metais prarastų 400 milijardų eurų, o ateityje prarasime dar daugiau. Taigi, siūlydami šios e, teisės aktus, mes siūlome e, mažiausiai 50 milijardų eurų sumažinti mūsų energetinę skolą. Ir tai taip pat reiškia, kad šios lėšas galėtume investuoti uh, į e, energetikos sektorių e, Europoje ir e, tam, kad galėtume padėti mūsų pramonės sektoriui efektyviau naudoti energiją. Nes dabar mes gyvename, išgyvename finansinę krizę, kuri vis labiau tampa fiskalinė bei socialinė krize. Dar vienas energijos vartojimo efektyvumo aspektas yra sąnaudų kontrolė kai mes gyvename tokiamis aplinkybėmis, kai e, turėsime pakeisti du trešdalius visos mūsų gaminamos energijos iki 2050 metų kitais energijos šaltiniais, tai reiškia, kad mes turime nemažai padirbėti, mes turi, tai reiškia, kad mes turėsime ieškoti tų, tų naujų šaltinių, juos surasti, išplėtoti technologijas, bei po to pritaikyti jiems naudoti tinkamą infrastruktūrą, tai reiškia papildomos investicijos e, kilovatvalandės kaina nustatoma yra padauginus e, energijos apimti iš kainos. Toliau. Jei mes esame ambicingi ir iš tikrųjų norime e, vartoti energiją efektyviau, mes turėsime sutaupyti 50 procentų e, sąnaudų, kurios atsiranda gaminant energiją iki 2030 metų. O tai yra nemenkas tikslas. Trečias dalykas. JAV, pavyzdžiui, ne tik elektros tiekėjai konkuruoja tarpusavėje, bet vyksta ir konkurencija ir tarp tiekėjų ir vartotojų. Taigi, reikia skatinti pirmiausia konkurenciją tarp tiekėjų, o po to e, stengtis taip, kad ir vartotojai taip pat galėtų sureaguoti į šią konkurenciją, nes tai sudarytų spaudimą kainoms ir priverstų kainas e, mažėti. Ir paskutinis dalykas e, - energetinės skurdas. Turime rimtai reaguoti į šį reiškinį. Kai aš svaršiau šį klausimą su kolegomis iš vakarų ir rytų Europos. Išgirdau, jog tose šalyse energija labai daug kainuoja, pastatai yra prastai izoliuoti, apšilti, prastai apšiltinti. Ir tai reiškia, kad jeigu mes nevartosime energijos efektyviai, dar susidursime ir su rimtomis socialinėmis problemomis, nes žmonės neįstengia sumokėti iš energiją. Taigi, šiose, šiomis aplinkybėmis svarbiausia bus surasti finansavimą visiems šiems tikslams pasiekti. Mes turime priemonės, bet mums reikės ir papildomų finansavimo priemonių. Mes turime, pavyzdžiui, Europos investicinį banką. Ir šį rytą komisijos narys e, ponas Han pasiūlys, kad 20 procentų visų sąnaudų struktūrinių fondų lėšų būtų uh, E, skirta energijos vartojimo efektyvumui gerinti, o 6 procentai bus skirti neturtingiams regionams. Tai yra labai pozityvus žingsnis. Be to, pagal šios direktyvos šeštąjį straipsnį yra numatytas naujas energetikos įmonės modelis. Kitas veiklos modelis, pagal kuri šalis galės uh, daryti iš ankstinės investicijas, investicijas į ateitį, kurios e, e, atsipirks kiek vėliau. Toliau. Rengdami Benson pranešimą, patvirtinę Benson pranešimą gruodžio mėnesį, mes pasakėme, kad mes nenorime privalomų tikslų. O dabar komisija pasiūlė privalomas priemonės. O taryba sako, kad ji nenori privalomų uh, priemonių. Taigi taryba nenori nei privalomų tikslų, nei privalomų priemonių. O tai be abejo veda mus visus į aklavietę. Aš manau, kad mes turėtume pradėti diskusiją dėl, uh, e, dvigų, uh, e, dėl dviejų juostų uh, judėjimo. Kad mums, turime kalbėti, kad mums reikia ir privalomų tikslų, ir privalomų priemonių. Bendradamas su vyriausybė atstovais. Uh, pastaraisiais metais. Atsiprašau, su pramonės atstovais. Aš sužinojau, atsiprašau, su vyriausybių vadovais ir uh, jie sako, kad kad jos gali būti pasiruošusios kalbėti apie privalomas priemonės, jei bus nustatyti privalomi tikslai. Taigi, manau, kad mes galėtume dar panagrinėti šią galimybę. Dėkuoju. Ačiū. Keletas parlamentarų noriu pasisakyti. Pradėkime nuo šešėlinių pranešėjų. Ponas Piper. Ich werde gleich inhaltlich was sagen. Ich möchte aber gerne vorweg den Berichterstatter fragen. Aš norėčiau šitą pasakyti dėl turinio. Bet pirmiausia, norėčiau paklausti e, pranešėjo turmės. Dėl analizės. Ir analizė mums atrodo gera, mes e, su ją galim dirbti, bet kokiu išvadu jūs turėtumėte dėl e, darbo tvarkos, dėl procedūros? Jūs sakėt, kad spalio 20 svarsysime jūsų pranešimą, pateikim, pakeitimų pateikimo terminas 27. Ar taip sakėt pačioj pradžioj? Kolegos, ar sutinkat, kad tai buvo? Aš noriu būti tikras, kad viską teisingai supratau. Das war ein Vorschlag. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste für heute. Na, habe ich verstanden. Vorschlag. E, toks buvo pasiūlymas, bet turbūt šiandien tai ne pats svarbiausias dalykas, sako pirmininkas. Aš supratau, kad tai buvo pasiūlymas. Ir aš norėčiau jį sureaguoti, nes e, reikia e, tą dokumentą labai detaliai išnagrinėti. Pone Turmės, jūs esat labai kūrybinga asmenybė. Ir su jumis labai lengva dirbti, nes esate draugiškas. Ir dar esate labai efektyvus daugelį klausimų. Tačiau aš šiek tiek nustebau, nes e, dalį savo pranešimo pristatėte mm, dabar, bet bendro pranešimo kaip viso dokumento nėra. Tiesa ta, kad pranešimo čia dar tik projektas, bet ar tikrai teisės tarnybos dar jo neperžiūrėjo? Ar tikrai taip yra, kad net negalima pradėti versti to teksto, nes dar jūrinės tarnybos nesutvarkė? Aš norėčiau sužinoti, kaip galėtume tą klausimą atsakingiau aptarti spalio 20 dieną ir po septynių dienų bus pakeitimų pateikimo terminas. Neatsakinga taip elgtis mano nuomonė. Visi kolegos e, atsidurs tokioje pat padėtyje. Į mus kreipsis suinteresuotos šalys, būsime klausinėjami apie turbinas, izolaciją ir panašius dalykus. Lobistams tie klausimai labiausiai rūpi dabar. Ir aš nenorėčiau pasiduoti keletos lobistų siekiančių savo tikslų spaudimui. Aš apeliuoju į jūsų ekologiškai samoningumą. Aš kalbu apie e, vartotojų asociacijų lobistus. Jų, su jais dar nesusidūrėm, bet aš nenorėčiau, kad e, m, į mane kreiptųsi žmonės atsavantis visiškai kitokius interesus. Pavyzdžiui, priekybos rūmų atstovai. Mes negalime nieko pasakyti dabar apie jūsų pranešimą, kuris dar neparengtas bet e, jūs jį pristatysite 20 dieną ir jau po 7 dienų reikės pateikti visus pakeitimus. Neatsakinga taip elgtis. Mes e, atsidursime suinteresuotų pusių rankose. Turiu pasakyti, kad negalime taiksyti su tokia darbo tvarka. Dėl energijos efektyvumo mes kitokios nuomonės laikomės. Energijos efektyvumas nebūtinai reiškia energijos taupimą. Manau, kad mes kartu turėtume kūrybiškiau pasvarsyti šį dokumentą. Ir galbūt tai galėtume apibriežti kaip energetinis produktivumas. Gal ta prasme reikėtų tą koncepciją suformuoti. E, bet e, jūs e, turit tai žinoti nuo pat pradžios. Dėl to man kyla bejonių dėl jūsų paminėto darbo tvarkaraščio. Su tokiu kalendoriumi mes negalim dirbti. Dėl darbo tvarkos, Klod Turmes. Die Stellen, also der, der Tabling Office ist durch. Mm, dokumentų prieimimo tarnyba šį klausimą išsprendė vakar vakare. Mm, mano pranešimas jau buvo patikrintas juristų lingvistų ir e, dėl to tas variantas, kurį jūs gavote vakar vakare, jau yra patikrintas. Dokumentų tarnyba vakar vakare viską baigė. Ja, drauf. Ich, hatte, ich habe noch keine offizielle Version. Kągi, e, bet ir aš pats dar negavau oficialaus pranešimo varianto. Nežinau, ar vakar naktį jūs išsiuntėt, ar šyrit. Visai nesvarbu. Kas nori pasisakyti? Pone Mandorel, šešėlinė pranešėja. Ačiū, pirmininkė. Labai atsiprašau, kad ponios Thompson nėra. Ji yra mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja, bet negalėjo ateiti į posėdį ir paprašė, kad aš vietoj jos pakalbėčiau ir pristatyčiau mūsų poziciją. Bet aš pridursiu ir savo nuomonę. Noriu pagirti pranešėją Turmės už labai gerai padarytą darbą. Mano frakcija mano, kad energijos efektyvumo labui reikėtų duoti e, labai aišku signalą tarybai Ir tą reikia padaryti kuo greičiau. Turime pasakyti, kad parlamentas turi aiškę ir drąsę energijos efektyvumo Europoje viziją. Turime siekti privalomųjų visiems tikslų, taikydami bendrą metodiką e, skaičiavimams e, ir siekiant maksimalaus pritarimo. Skubos tvarka turėtume išnaudoti energijos efektyvumo potencialo iki galo ir e, visi susiję sektoriai turi dalyvauti tame netidėliotiname darbe. Energijos efektyvumo didinimas nėra tik pasirinkimo reikalas. Negalima sakyti, kad kas nenori dirbti šiandien, gali padaryti rytoj. E, jeigu šiandien nedirbsime, rytoj prarasim konkurencingumą. Pasaulyje gamtos ištekliai mažėja, paklausa energijai didėja, todėl sprendimus priimti reikia kuo greičiau ir šią direktyvą turime priimti netidėliodami. Naftos kainos vis dar labai aukštos, nepaisant to, kad e, ištiko pasaulio finansų krizė ir tie, kas e, pradės efektyviai naudoti energiją, pasaulinėje ekonomikoje taps laimėtojais Tai leis daugiau dėmesio skirti ir darbo vietų kūrimui, ir ilgalaikiai, ir um, trumpalaikiam ekonomikos augimui. Taigi, ponė Turmes, mano frakcija norėtų, kad e, procesas truktų kuo trumpiau. Ir Ta pasakyčiau ir apie terminus pakeitimams pateikti. Jeigu jūs siūlote spalio 27, mes galim su tuo sutaikyti. Bet e, daugiau nieko nenorėtumėm trumpinti dėl priežasčių, kurias aš ką tik išvardijau. Aš nuoširdžiai tikiu, kad būtų neatsakinga šį procesą ištęsti per daug ilgai. E, nes e, e pramonininkams reikia kuo greičiau E, mūsų sprendimo. Aš esu tikras, kad e, pranešėjas Turmes, kaip ir visi kiti šešėliniai pranešėjai, yra pasirengę e, padaryti viską, ką reikia, kad spėtume dirbti pagal tvarkaraštį. Čia mes kalbame apie savo saugumą. Vartojimo sumažinimas reikštų, kad galime sumažinti ir priklausomybę nuo trečiųjų šalių tai yra pagrindinis būdas užtikrinti, kad mes būsime mažiau pažeidžiami e, tiekėjų, kurie gali nutraukti energijos tiekimą. Galiausiai, kalbant apie um, ekologinės taršos mažinimą, mes visi žinome, kad uh, būtina rasti visus įmanomus būdus uh, taršai mažinti. Ir ponios Tomsen vardu Galiu pasakyti, kad ji yra pasirengusi dirbti kartu su poni Turmes, rengiant šią toli siekiančią energijos efektyvumo direktyvą, kuri turėtų būti primta kuo greičiau. Ačiū. Pirmininkas, trumpai dėl darbo tvarkos. Buvo planuojama aptarti pranešimą šiandieną, tačiau tam reikėjo išversti tekstą visas kalbas ir dėja taip neįvyko. Įtraukiau vis tiek tą klausimą darbo atvarkę, nes norėjau, kad jį aptartumėme ir laiko sutaupytumėme. Na, o pirma tikroji diskusija įvyks spalio 20 dieną. Tuomet tikiuosi jau gal turėsime išverstus tekstus. Ir tada jau aptarsime, kokie bus tolesni terminai. Taigi prašau visų frakcijų pasirūpinti, kad visi kolegos turėtų suvaidinti, galėtų, gautų galimybę suvaidinti savo vaidmenį šiuo svarbiu klausimu. Prieš keletą metų buvo liberalizavimo, buvo aptartas liberalizavimo paketas ir mes jį taip greitai patvirtinome, man atrodė, kad viskas buvo daroma per dėm skubotai. Tuomet aš buvau eilinis narys ir bandžiau reikalauti, kad būtų terminas ištestas Taigi, aš tiesiog kaip pirmininkas dabar turiu pasirūpinti, kad visi kolegos, ne tik pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, bet kad visi turėtų galimybę sudalyvauti, pasisakyti, padaryti savo įtaką. Dėl to aiškiai sakau, kad e, darysiu viską, kad visiems kolegoms būtų taikomos tos pačios teisės ir prievolės. Visi esame vienodi ir mane labiausiai neramina tai, kad pirmasis terminas Dėl pirmojo termino net nebuvo pasitarta su pirmininku. Mane tiesiog ponas Turmes informavo apie tai, koks yra planas. Aš visiškai nedalyvavau nei tuose seminaruose, jiems nepirmininkavau. Taigi, prašau jūsų pamastyti labai atidžiai prieš nustatant datas ir terminus. Pirmiausia, kol kas pranešimo šiandien dar nėra, nors apie jį jau kalbame. Antras dalykas, 20-ąją įvyks pirmos tikros diskusijos, jau, jau pranešimas bus galutinai parengtas, o po to pakalbėsime apie kitus terminus. Daug dabar kolegų nori pasakyti. Fiona Hall. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau grįžti prie pradinio taško, kalbant apie efektyvaus energijos vartojimo direktyvą. Tai yra politinės priebolės, kurių ėmėme 7 metais 2020-2020 įsipareigojimai ir apie tai kalbama ir šioje direktyvoje, kaip tų tikslų pasiekti. Į tai svarbu atsižvelgti, kalbant apie taupimą, nes tai yra absoliutus taupimai. To mums reikia, kad galėtumėme užtikrinti efektyvų energijos vartojimą 20 metams. Tai yra to paketo dalis reikalinga mažinti energijos vartojimą ir taupyti dėl klimato kaitos ir ne vien dėl to. Atsižvelgiant ir į dabartinę krizę, mums reikalinga kiek galima labiau mažinti priklausimą nuo energijos ir ieškoti būdų, kaip galima ekonomiškiau vartoti energiją, kad verslas taptų konkurencingesnis. Komisija šioje direktyvoje pasiūlė keletą konkrečių priemonių ir, kaip buvo pasakyta, valstybės narės šiek tiek dvėjojo ir keitė nuomonę, nuomonės vertinant komisijos pasiūlymą. Na, o aš e, pasikalbėjusi su įvairiais interesuotais asmenimis susidariau įspūdį, kad kalbant apie komisijos, konkrečias komisijos priemonės, kurios nebūtinai aiškiai ir gražiai yra susiję su tuo, kas vyksta jau valstybėse narėse, dalis valstybių narių tiesiog stebisi, ar apskritai reikalingas, ar reikalinga tai, ką siūlo komisija kai jos turi savo nacionalinius tikslus ir juos lengviau įgyvendinti. Aš pritariu tam dviejopam požiūriui, nes e, tokiu būdu gausime daugiau lankstumo ir galėsime išspręsti atitinkamas problemas ir, pavyzdžiui, tos valstybės, kurios ir taip jau yra daug, daug taupančios, bet gal nepakankamai, e, nepakankamai detaliai ir efektyviai, kaip siūlo komisija. E, Yra keletas ryčių, kurias e, norėčiau irgi čia dar paminėti. Pirmiausia, būstai, pastatai ir šeštajame straipsnėje yra kalbama apie tai, kad 3 procentai viešųjų pastatų turi būti renovuojama kasmet. Man atrodo, kad e, yra problemų su pastatais apie tą problemą žinojome ir dar prieš direktyvą, bet gal nepakankamai sprendėme tas problemas. 75 pastati, procentai pastatų, dabar esančių pastatų bus ir 50 metais. Nieko jeigu nedarysime su pastatais, tuomet tikrai nesugebėsime sutaupyti energijos pastatų sektoriuje tiek, kiek tikimės ir turime. Dėl to svarbu valstybės narės, joms jų savo pačių nuožiūrą, parengti savus planus iki 50 metų, kaip jos elgsi su dabartiniais pastatais ir komisijos pasiūlymas yra labai sveikintinas, ta prasme, nes nuo kažko reikia pradėti ir viešasis sektorius pirmiausia turi kažką padaryti tam, kad būtų sukurti gebėjimai rinkoje ir smulkios vidutinės įmonės galėtų pasivyti ir sukurti vėliau um, savo gebėjimus ir užsimti renovaciją. Na ir galima, aišku, bent jau dabar komisija siūlo tokius primetamo pobūdžio siūlymus, bet jeigu pradėtumėme nuo viešojo sektoriaus ir tą procesą pastimuliuotumėme, viskas būtų gerai. Kitas dalykas - energijos taupimo prievolės, aišku, jos irgi svarbios, nes tokiu būdu pasieksime kažko pusantro procento per metus. Yra valstybių narių, kur prievolės jau egzistuoja, yra tokių, kur ne, bet e, tos valstybės, kurios turi energijos taupimo prievolės, įrodė, kad rezultatai yra neblogi. Ir būtent, kuriant teisės aktus ES mastu, reikia pasinaudoti geriausios praktikos pavyzdžiais. Tai yra pats geriausias, efektyviausias mechanizmas. Dėl to reikia pasinaudoti praktiką, gerą praktiką sukauptą valstybėse narėse. Na ir tai, kad galbūt reikalingas lankstumas formuluotėse, tai irgi tiesa, bet pagrindinis principas yra teisingas. Turime siekti to, ką užsibrėžėme septintaisiais metais. Galiausiai te, dėl terminų. Nežinau, kokie skirtumai yra tarp manęs ir pono Piperio, bet turiu pasakyti, kad visi žmonės su, mani, su manimi jau susitiko iš įvairių organizacijų, pramonės įmonių, nevyriausybinio organizacijų. Diskusijos tikrai jau vyksta labai seniai tikrai tai nėra nauji dalykai. Spalio 27 mane visiškai tenkina kaip pakeitimų pateikimo terminas, jau kurį laiką dirbame šiuo klausimu ir turime pakankamai laiko darbui atlikti. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponia Ford. Ačiū, kai man buvo pasiūlė šešėlinės pranešėjos vietą, aš maniau, kad tai bus mažiausiai kontroversiškas, populiariausias klausimas - taupyti pinigus, užtikrinti efektyvumą, užtikrinti augimą, konkurencingumą, padėti žmonėms taupyti šilumą, elektrą ir taip toliau. Ir galiausiai dėja staiga tai, labai, tai tampa labai kontroversišku, preskriptyvinio pobūdžio brangiu uh, konfliktiškų klausimų, tuomenė valstybės narės parlamentą ir komisiją ir aš tikrai nenorėčiau, kad taip būtų. Energijos efektyvumas turėtų būti pats lengviausias būdas padėti žmonėms, verslui taupyti pinigas, pinigus, žvelgti į ateitį ir padėti mums atkurti augimą. Kalbant apie terminus, man asmeniškai visiškai primtina 27 dėl to, kad aš tą klausimą svarstau jau keletą mėnesių ir viską turiu anglų kalbą. Ir man reikia vertimų į kitas kalbas, tačiau jeigu norime, kad visa tai būtų išvesta į kitas kalbas ir kad viskas būtų nekontroversiška, tuomet, kaip kolegiškumo dvasioje, turiu pasakyti, kad reikia palikti laiko daugiau pakeitimams teikti. Aišku, jeigu viskas pavyks, pirmiausia, tai stimuliuos augimą. Ir aš norėčiau, kad pirmininkas pažiūrėtų, ar nebūtų įmanoma parlamentui į procesą įsitraukti anksčiau su taryba, kad nereiktų laukti plenarnio posėdžio prieš pradedant oficialius trilogus ir oficialias diskusijas su taryba, kad būtų susitarta galiausiai su taryba, tarp tarybos komisijos ir parlamento. Uh, galbūt būtų galima sutaupyti laiko tame darbų grafike ir kažkaip e, bandyti išvengti spragų, nesklandumų komitete ir taip toliau, su kitais komitetais dirbant. Taigi galbūt e, yra teigiama, kad trilogas gal net iki gegužės ar birželio neprasidės. Yra tokių gandų, taigi įvertinkime mes gal tą visą bendrą darbų grafiką. Jeigu norime, kad žmonės, kuriems atstovaujame, matytų naudą, turime vertinti kaštų ir naudos analizę. Daugelis valstybių tą bandė padaryti būstų ar verslo srityje. Ir labai svarbu, kad dabar prašydami vartotojų mokėti už instaliacijas, už tobulinimus, renovacijas. Labai svarbu, kad jie matytų, kokia tai yra, čia yra finansinė jiems nauda. Kai kuriuose valstybėse narėse vartotojų šildymo ir elektros sąskaitos auga ir taupimo nematyti. Taigi turime kažką čia padaryti ir taip pat turime įvertinti ir finansinius dalykus, e, ir valstybėms narėms pasiūlyti įvairių potencialių priemonių meniu, kaip jie galėtų padėti žmonėms investuoti į santaupas, į taupimą, ieškoti galbūt geriausios praktikos, o ne nurodyti, kaip tą reiktų padaryti. Na ir kalbant apie kontroversiškesnius klausimus, ketvirtas straipsnis dėl viešų įstaigų ir viešų pastatų renovavimo, taip, Aš, kai buvau pastatų šešėlinė pranešėja, irgi maniau, kad tai yra pirmas sritis, į kurią reiktų pažiūrėti, bet įvairiose valstybėse narėse egzistuoja skirtingi vietos valdžios įvairių organizacijų, kurios įsikūrusios viešuosiuose pastatuose. Ir čia nebūtų taip lengva viską sutvarkyti. Vietos regioninė valdžia, aišku, nori taupyti savo sąskaitas, energetinė, energetinės sąskaitas. Tačiau dabar ta, na, parengta formuluoti ir jeigu, pavyzdžiui, esi valdžios pareigūnas ir matai, kad 99 procentai pastatų yra efektyvūs, vis tiek dar tą 1 procentą reiktų pasiekti. Ir yra tokių vietos ar regioninės valdžios institucijų. Ir kažin, ar tai pasiteisins. Šeštame straipsnėje dėl pusantro procento sutaupimo netgi tose valstybėse, kurios taiko prievolės, nebūtinai įmanoma pasiekti pusantro procento sutaupimą per prievolės, galbūt yra kitų priemonių ir tai gali būti to bendro paketo dalis. Taip pat man neramu dėl primetamo pusantro procento per metus, nes mes pamatėme, kad tam, kad tos schemos pasiteisintų, tai susijęs su darbo vietomis, mokymais ir tai užtrunka, tai galbūt geriau leiskime valstybėms palaipsniui tą daryti per ilgesnį laikotarpį, kad viskas vyktų racionaliai ir praktiškai. Ir po to, aišku, ieškoti kaštų ir naudos analizės. Taip pat reikia vengti biurokratijos, ypatingai gamybos įmonėse, kur kaštai yra sutaupomi. Tačiau nebūtinai tai iškart pasiteisina. Dėl pažangių matuoklių jie nėra efektyvūs kaštų prasme, nes tai yra susijęs su vėlesnėmis pakopomis, įvairiomis kitomis instaliacijomis ir įrangomis. Dėl ko generavimo praeitą savaitę lankiausi puikiame įrenginyje, kur ir šiluma, ir elektra gaminama tuo pačiu metu. Ir aišku, elektrą paskirstyti lengviau, šilumą sudėtingiau. Na, o ta komisijos formuluotė yra labai primetamojo pobūdžio ir labai sudėtinga straipsniuose tai padaryti. Taigi, kogeneravimas reikalingas ten, kur įmanoma sutaupyti, tačiau juk pagrindinis tikslas yra taupyti pinigus ir CO2. Na, o šiame straipsnėje yra kalbama ir apie branduolinę energetiką ir sudėtinga bus toms valstybėms, kurios norės dar statyti daugiau brandolinių jėgainių. Taigi reiktų pirmiausia kalbėti apie šilumos vartotojus, o ne gamybos, o ne elektros gamintojus. Taigi yra čia tam tikrų ir formuluočių, ir tam tikrų jautrių aspektų, kurie yra labai svarbus. Na ir vėlgi, jeigu aš vadovaučiau šioms daryboms, tai norėčiau, kad būtų parlamente konsensusas, uh, su valstybėmis narėmis ir nereikia čia mums konfrontacijos, nes jeigu norime kažko pasiekti, reikalingas konsensusas tarp parlamento ir valstybių narių ir galiausiai tarp tų žmonių, kuriems atstovaujame ir kuriems tų tikslų reiks pasiekti. Ačiū. Äh, Na kągi, šešėliniai pranešėjai jau pasisakė. Aš paprašyčiau, kad kiti kalbėtų kuo trumpiau. Pone Hibner. Labai Jums ačiū. Gerbėjai ponai ir ponios. Mes kalbame apie energijos vartojimo efektyvumą. Tai yra klausimas, kurį svarstėme, kurį jau šiandien svarstėme. Panašu, kad mums nepavyks pasiekti mūsų užsibriežto tikslo 20 procentų padidinti energijos vartojimo efektyvumą iki 2020 metų. Be abejo, griežtai teikti, jog mums nepavyks, negalima. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turime. kad mes turime reikalauti, kad ir pramonė taip pat prisimtų uh, finansinę atsakomybę. Regioninė valdžia taip pat turėtų reikalauti, kad būtų taupoma energija, kad būtų uh, montuojamos ir naudojamos e, energiją taupančios lempos, sakykime, gatvėse ir taip toliau. Energijos vartojimo efektyvumas yra dalykas, kuris e, yra socialinė, ekonominė, pramoninė prasme labai naudingas. Jei mes e, taupiau naudosime energiją, daug ką galėsime pakeisti. Galėtume netgi, pavyzdžiui, ir galvoti ir apie biomasės naudojimą, galėtume perdirbti ir energiją gaminti, panaudoti ir žemės ūkio atliekas. Uh, Nepamirškime, kiek dar galima bus sutaupyti lėšų namų ūkiuose, jei energija bus pigesnė, jei mažiau reikės mokėti už šildymą ir taip toliau. Aš manau, kad e, šiame pranešime nepakankamai išsamei kalbama apie švietimą. Švietimas yra labai svarbus dalykas. Mes turime nu, aiškinti žmonėms, kodėl ir kaip reikia taupyti energiją. Turime jiems aiškinti, kad jeigu jie taupys energiją, tuomet galės sutaupyti ir kitur. Mums reikia ir tinkamo, o, tinkamų projektų, tinkamo energiją taupančio projektavimo. Taigi daugybė klausimų. Ja, A dar vienas šešėlinis pranešėjas. Ponas Ansdorf, dėkoju pirmininkė. Šis pasiūlymas yra iš tiesų labai didelis, o aš norėčiau išsakyti tik tai tris e, pastabas. Pirmoji yra susijusi su metodologija. Energijos taupimas nėra tas pats, kas energijos vartojimo efektyvumas. Tai yra skirtingos savokos turime atsargiau apie tai kalbėti. Energijos taupimas gali uh, turėti priešingų rezultatų, jeigu mes netinkamai mm, vartosime šią savoką. Privaloma kogeneracija ir, pusan, ir pusantro procento mažinimas. Tai yra techniškai neįmanoma ir daugybė valstybinarių susidurs su rimtomis problemomis. Trečioji pastaba tai, kas siūloma, vargu ar dera su rinkos ekonomika. Šis pasiūlymas visiškai nedara su rinkos ekonomika. Jis yra pagrystas e, e, energijos skirstimų karo sąlygomis. Ir man susidarė įspūdis, kad aš dirbu ne pramonės ir energetikos komitete, o valstybės planavimo komitete. Toliau, ponas Franko, dėkoju ponė pirmininkė ir atsiprašau, kad e, aš noriu dar kartą kalbėti, aš kalbėsiu labai trumpai, kaip ir. Uh, Kiti, kol, kiti kolegos jau kalbėjo ir visi jau kalbėjo apie tai, kad mes, šis pranešimas nėra blogas, tačiau mums reikėtų daugiau laiko tam, kad mes galėtume geriau prisitaikyti prie jame keliamų reikalavimų. Ir šešėlinė pranešėja jau minėjo, kad svarbu yra į, į visus įtikinti, kad tai yra reikalinga, svarbu yra įtikinti valstybės narės, kad tai yra būtina. Ir Aš asmeniškai dar norėčiau paminėti dešimtą straipsnį, kuriame kalbama apie kogeneraciją. Ir šis straipsnis e, yra pernelik griežtas, o aš e, norėčiau, kad jis būtų kur kas lankstesnis, nes mums reikia, kad. E, mums reikia, kad mūsų bendrovės veiktų konkurencingai ir tai to reikalauja 94 sutarties straipsnis šiluminės energijos gamyba. Tai yra sudėtingas rytis ir mums reikia e, pirmiausia užtikrinti, kad visos e, jėgainės galėtų gauti tinkamą įrangą ir apie tai reikia konkrečiai kalbėti. E, nepamirškime, kad kai kurios jėgainės yra labai mažos ir negalima reikšti, kad e, siekiant e, taupyti energiją dideliu mastu nebūtų išstumtos šios mažos bendrovės. Ir po to aš taip pat norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu yra daugiau dėmesio skirti e, kogeneracijos jėgainėms, kurios galėtų naudoti medienos pramonės atliekas. Ir dar vienas labai svarbus dalykas tai yra naujų finansinių instrumentų paieškos. Dėkuoju, ponas Vidal Kvadras. Ačiū pirminkė. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad buvo pateiktas šis ilgai lauktas komisijos pasiūlymas. Esu įsitikinęs, kad ES turėtų išmaniai investuoti į energijos vartojimo efektyvumą. Be abejo, apibriežti, ką reiškia e, išmaniai ir konkurencingai investuoti, yra klausimas, kurį turime svarstyti šiame komitete. Leiskite pasidalinti keliomis pastabomis apie tai, kas mane šiek tiek neramina. Pirmiausia, norėčiau pasidalinti savo abejonėmis dėl to, kaip komisija siūlo matuoti energijos vartojimo efektyvumą. Tai yra pagal pirminės energijos suvartojimą. Jei mes norime pas, e, skatinti mūsų ūkio augimą, aš manau, kad e, ribojimai, bet, kok, bet kokios ribojančios normos yra visiškai neprimtinas dalykas. Manau, kad pagrindinis e, pagrindinis rodiklis turėtų būti energijos intensyvumas. Tai yra, e, kiek energijos sąnaudų tenka bendrojo produkto vienetui. Tik tai taip galima matuoti energijos vartojimo efektyvumą. Antras dalykas - šeštas straipsnis, kuriame kalbama apie energijos bendrovį teikimas energijos teikimo paslaugas. Ne, aš asmeniškai nemanau, kad raginti mūsų bendrovės mažiau parduoti energijas būtų tinkamas sprendimas. Manyčiau, jog būtų geriau e, taikyti mokestinės lengva, e, lengvatas ir kitas priemonės Mums reikia surasti būdus, kurie leistų įmonėms e, e, atgauti sąnaudas. Ir trečias dalykas - viešieji, e, viešieji darbai. Tai yra, tai yra valstybės įstaigų, tiltų, kelių statyba. Uh, Tai yra puiku, jeigu mes raginsime bendrovės, kurios stato šios e, bendro intereso objektus, e, taupyti energiją. Tačiau aš manau, kad mūsų vyriausybės, e, regionų valdžias, vivaldybės dabar yra priverstos taupyti. Ir todėl mes turime realistiškai vertinti visų šių valstybinių įstaigų uh, galimybės investuoti į energijos vartojimo efektyvumą, ypač dabartinės krizės aplinkybėmis. Ir paskutinis dalykas. Pasiūlyme kalbam apie tai, jog būtina e, skatinti kogeneraciją. Aš visuomet pasisakiau už kogeneraciją. Norben Glante, kuris sėdi prieš mane gali tai paliūdyti, kadangi mes e, kartu dirbome, kai buvo rengiama pirmoji direktyva dėl kogeneracijos. Esu įsitikinęs, jog kogeneracija potencialiai dar nėra visiškai išnaudota, dar nėra išnaudotos jos potencialas. Todėl aš esu entuziastingai nusiteikęs kogeneracijos atžvilgiu. Tačiau kogeneracija yra e, dalykas susijęs ir su, su transportu, ir, pri, ir su e, įjungimu į tinklus ir kitais dalykais. Tai reiškia, kad turime plačiau žvelgti ir galime reikalauti, jog būtų teikime pirmenybę kogeneracijai tik tuo met, kai tam yra tinkamos aplinkybės. Ir paskutinė pastaba dėl šio pranešimo rengimo tvarkarašio. Na, atvirai turiu pasakyti, kad tokios svarbos ir tokio, tokių ambicijų kupina direktyva Direktyva, kuri turės e, didžiulę įtaką mūsų ūkiui, turėtų būti nagrinėjama pakankamai kruopšiai ir išsamei mūsų komitete. O tam reikia laiko, todėl negalime nieko skubinti. Turime suteikti galimybę visiems kolegoms įnešti savo indėlį į šį darbą. Ačiū. Yra Dar vienas pasisakymas dėl darbo tvarkos, ponės Ford. Kolegos, aš matau čia e, visus sakant, kad jūsų komentarai yra labai geri, kai kas komentavo dėl terminų. Pirmininkė, ar nebūtų geriau, kad tą dieną, kai bus išverstas tekstas, E, būtų nustatytas dar dviejų savaičių terminas parlamentarams pateikti pakeitimus. Aš suprantu, kad vertimas raštu į visas kalbas turėtų būti parengtas spalio 19 dienai. Jūs e, savo nuožiūrą galit nuspręsti, ar mes e, nustatysim tas dvi savaitės ar ne. Žalioji savaitė yra darbo savaitė. Kai kas gal galvoja, kad ne Bet aš manau, kad minimaliai bent jau reikėtų po vertimo dvi savaitės palikti. Toliau ponas Merkis. Pone Merkis. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos už tokią puikią diskusiją. Tik porą komentarų. Esu iš valstybės, kuri vis labiau ir labiau tampa euroskeptiška. Tai tikrai tiesa ir man tai kelia susirūpinimą. Todėl norėčiau pasakyti, kad remiu labai aktyviai pranešėjai vardintus tikslus. Tačiau sutinku ir su tais kolegomis, kad nereikėtų duoti per daug nurodymų dėl to, kaip energijos efektyvumo siekti. Reikėtų palikti tam tikrų variavimo galimybių valstybėms narėms. Pavyzdžiui, kogeneravimas mano valstybėje jau dabar yra labai populiarus. Žinau, kad kitose šalise irgi yra tokių galimybių, todėl gal reikėtų palikti tam tikrą judėjimo laisvę. Antras dalykas. Visuomet e, labai daug dėmesio yra skiriama kolektyviniam energijos gaminimui ir atitinkamam kolektyviniam energijos efektyvumui. Norėčiau atkreipti dėmesį į mažiausią lygmenį, mikro lygmenį. Manau, kad energijos taupimas ne visuomet yra taupomas tik tai dideliuose viešuose um, dariniuose. Galvotume, reikėtų pagalvoti ir apie mažesnį lygmenį. Manau, kad politika ne per daug dėmesio tam skiriam. Kaip jau buvo pasakyta, eurą galima išleisti tik vieną kartą. Jūs, jums priklausantį eurą galima išleisti tik vieną kartą. Ir jeigu mes pagalvotume, uh, apie, apie mažesnį sektorių, tai gal tas euras atneštų daugiau naudos negu iš stambiųjų sektorių. Ir trečias dalykas - energijos e, taupimas be abejonės yra labai svarbus klausimas. Aš esu iš valstybės, kur didžioji dalis žmonių nuomoja namus, o nėra jų savininkai. Dažniausiai nuomoja senus namus. Dėl to tai iškelia labai rimtų problemų. Mm, žmonių, kurie nuomojasi finansiniam stabilumui. Uh, Aš siūlyčiau, kad pagalvotume apie mikrogeneravimą. Tai e, sukurtų ne tik e, energijos taupimo galimybių, bet ir žmonėms, kurie nuomoja namus, patiems pasigaminti energijos. Ir baigdama aš noriu pasakyti, kad e, geranoriškumo ir bendradarbiavimo dvasioje turėtume sutikti su kolegomis, kurie pasiūlė, kad e, pakeitimų pakeitimo terminas būtų nukeltas iki lapkričio trečios dienos. Čia SND vardu pasisakiau. Ačiū. O Ulfskog. Ulfskog. Švedė. Tak, her ord. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu įsitikinusi, kad energijos taupimo direktyva bus e, pats vienas iš svarbiausių politinių sprendimų klimato kaitos atžvilgių, kurį priimsime ES lygmenių, nes čia kalbame apie tai, kas leis duos, pasiekti konkrečių rezultatų. Ir kaip keletas kitų parlamentarų jau sakė, tai yra tema, kuri labai rūpi ES piliečiams. Kiekvieną kartą, kai pilietis gauna E, sąskaitą už elektrą ar energijos suvartojimą savo namuose. Jis pajaus, pasijaučia motivuotas kažką padaryti savo rankomis, kad būtų sutaupyta energijos. Ir mes Europos parlamente ir Europos Sąjungoje e, turime e, priimti sprendimus, kurie padėtų žmonėms tai padaryti. Todėl šis sprendimas būtų labai vertingas. Skaičius, kurį girdėjome per pastaruosius metus, 1 procentų sumažėjęs energijos suvartojimas ES. Tai prilyksta 20 milijardų eurų. Galbūt dabar yra naujų jau skaičių rasta, tačiau vis tik, manau, užtektų pasakyti žmonėms tuos skaičius, kad energijos efektyvumas būtų suprastas kaip labai svarbus klausimas, labai vertingas klausimas, galintis atnešti labai rimtų rezultatų e, siekiant klimato kaitos mažinimo ir taupant pinigus piniginėje. Tai e, gali būti labai E, svarbu žmonėms, todėl čia reikia dirbti teisingai. O dabar pereinu prie pasiūlymo direktyvai. Aš manau, tiesiai šviesiai sakant, kad būtų negerai, jeigu toks svarbus klausimas e, sukeltų dar didesnį konfliktą su taryba, negu jau dabar e, turime. Turime turėti aiškius, ambicingus ir privalomus tikslus energijos efektyvumo srityje. Bet taip pat reikia nusileisti iki to detalesnio ligmens. Tačiau tai iškels e, grėsmę visa, viso projekto e, išsipildymui. Aš žinau, kad Švedijos ir Suomijos parlamentai e, prieėmė sprendimus didelę balsų daugumą, kad e, reikia prieštarauti didžiai daliai to, kas parašyta šioje direktyvoje. Ir aš norėčiau komisijos komentaro tuo klausimu. Aš pati E, savo pasiūlymą pateikčiau. Jis išplaukia iš to, ką jau kiti sakė šiandien. Mes turime laikytis tvirtos pozicijos ir suformuoti labai gerą sprendimą dėl privalomų tikslų. Bet negalime žvelgti tik į detalės. E, tokius dalykus kaip privalomas pastatų e, e, remontavimas ar 10 procentų viešųjų pastatų renovavimas kiekvienais metais. Tokie dalykai jau yra nustatyti ES lygmenių, yra kitų panašių sprendimų. Ir turime pirmiausia pozityviai galvoti apie privalomų kvotų idėjos. Uh, E, iš įgyvendinimą. Energijos efektyvumo prievalių schemos turi būti sukurtas, bet Čia mes galime išgirsti ir neretai pasipriešinimą. Buvo organizuotas klausimas dėl energijos efektyvumo didinimo ir dalyvavę ekspertai e, vieningų balsų pasakė, kad e, egzistuoja E, labai aiškių pasiekimų energijos efektyvumo priemolių e, schemos rėmose ir be to e, tai leidžia sukurti labai daug naujų ekologiškų darbo vietų. Manau, kad tai tik paskatina energijos efektyvumo direktyvos įtvirtinimą. Ir dar turėčiau pasakyti, kad jeigu pasirinksime tokius e, privalomus tikslus, bus pasiekta ir daugiau pozityvaus poveikio, bet aš dabar nenoriu leistis į detalės. Norėčiau padėkoti Klodui Turmes už padarytą puikų dokumentą. Jis dirbo labai atvirai ir palaikė ryšį su mumis visais, kad mes jaustumėmės įtraukti į tą procesą, e, kad e, nepasijaustume pamiršti rengiant šį pranešimą. Ir mano tikslas E, socialdemokratų frakcijos e, vardu paprašyti, kad parlamentarai dar aktyviau dalyvautų tame procese, kad mes taptume pasaulio lyderė energijos efektyvumo srityje. Tai naudinga ir žmonėms, ir pramonė, ir klimato politikai. Ir tai yra turbūt svarbiausias indėlis, kokį mes galime parengti. Ačiū. Ačiū. klot turmes dėl vedimo tvarkos. Aš norėčiau šį beitą pasiaiškinti dėl galutinių terminų. Turime kompromisą, man jis nelabai patinka, bet galiu su juo susitaikyti. Lapkričio trečioji, tuomet būtų galutinis terminas. Tiesiog noriu sužinoti, ar priimtina ta data visiems kitiems. Lapkričio trečioji. Ponas Piperis dėl vedimo tvarkos kažką nori pasakyti ir yra dar trys kolegos, kurie nori pasisakyti, bet pirmiausia, ponas Piperis. Aš kitaip kompromisą supratau. Pirmiausia, vertimas turi pasirodyti, o praėjus vertimui dar dvi savaitės galtiniam e, pakeitimams pateikti. Toks buvo kompromisas. Na, panašu, čia kompromisų yra keletas, reikia apsispręsti, kurį pasirinksime. Pirmininkas. Kągi, skirtingos interpretacijos. Pone Ford sakė dvi savaitės po vertimų. Klodas matyt irgi savo pasiūlymą pagrindė ta prielaida, būtent skaičiuoti laiką nuo vertimų pasirodymo. Kloturmes. Ne, 19. Nuo 19 dienos, kuomet pasirodys vertimai, skaičiuojame dvi savaitės ir per tas savaitės e, iki antros ar ketvirtos lapkričio tuomet e, teikiame pakeitimus. Tiesiog, man atrodo, reikia datą konkrečią nurodyti. Ketvirtą lapkričio gal, galbūt pirmininkas. Dėl terminų, terminai jau buvo nustatyti anksčiau ir aš gavau tuos terminus ir viskas buvo jau padaryta. O po to supratau, kad pranešimo nėra. Ir paklausiau sekretoriato darbuotojų, ar galime palikti darbo atvarkę tokią, kokia yra, nors nėra dokumento oficialaus. Ir įtraukiau tą darbo atvarkės punktą, šias diskusijas į šiandienos darbo atvarkę. Na, o procedūra yra štai kokia. Aš pats savo nuožiūrą nieko ne, nedariau, procedūra yra nusistovėjusi, tokia kokia yra. Diskusijos paprastai prasideda tik tuo met, kai pasirodo vertimai. Taigi jūs esate teisūs, jeigu 19 pasirodys vertimai, tuo met nuo 20 jau visi gaus vertimus į savo kalbas ir tada galės teikti pakeitimus, o mes galėsime aptarti detaliai tekstą. Na, ar tai bus viena, dvi ar trys savaitės, nežinau, kiek savaičių reikia e, susipažinti su pranešimu ir teikti, nuom, teikti pakeitimus. Aišku, nuomonės čia matyt skiriasi, kiek to laiko reikia. Kiti sako, kad per daug laiko nereikia, kiti sako, kad reikia daug laiko, taigi neaišku, skirtingos nuomonės. Ir teks vis tiek kažkaip susitarti. Kažkokio kompromiso būdu arba reiks balsuoti. Tuomet, aišku, tai jau nėra kompromisas. Daugiau nieko čia negaliu pridurti. Prašau. Kas dar dėl vedimo tvarkos norėjo pasisakyti? Fiona Hall. Aš pritariu kolegų norui konstruktyviai aptarti šį klausimą, tam, kad diskusijos vyktų kuo galima sklandžiau ir būtų lengviau jums. Tai puiku, kad susitartų, jeigu susitarsime, bet man panašu, kad uh, Dabar, kai klausausi pasiūlymų iš Vicky Ford ir Merkis, kad iš principo kalbame apie tą patį dalyką. Laukiame vertimų, 19 jie pasirodo, po to plus dvi savaitės ir gaunam lapkričio trečiąją. Taigi, ponė pirmininkė, prašau tiesiog aiškiai tai pasakyti, nes mums reikia reikalingos datos. Mūsų darbo tvarkės įtemptos, taigi mes turime įsirašyti konkrečią datą, kuomet įvyks diskusijos ir kuomet yra pakeitimų pateikimo terminas, nes panašu, kad kalbame apie tą patį ir būtų labai gerai, jeigu pirmininkas aiškiai viską sukaltų į vietas. 3 lapkričio, 19 vertimai, plus 2 savaitės. Ačiū. Pone Merkis. Aš irgi norėčiau pritarti. Kažina, čia yra nesusipratimas. Pritariu poniai Hall ir poniai Ford dėl lapkričio trečios. Visi sutarėme, kad tai iš principo reikštų dvi savaitės po vertimų datos. Ir aišku, būtų gerai, jeigu jūs paaiškintumėte ir tiksliai įvardintumėte datą. Kolarska Bobinska. Tai blogai yra pranešimui ir visam klausimui. Visas diskusijos skirtos buvo datoms. Negalime laikytis įprastinių procedūrų ir kažką darome kitaip, kyla sumaišties. Uh, tie, kurie nepasisakė, galbūt galėtų pasisakyti tuomet e, kitose diskusijose, bet dėl terminų kažkas sakė, kad ten yra žalioji savaitė ir mums reikia apsispręsti, ar, ar čia renksime pakeitimus, ar kalbėsime su rinkėjais. Čia irgi svarbu, juk svarbi mūsų darbų dalis. Taigi aš tikrai nenoriu spartinti darbo, nes viskas yra labai reikšminga didelės finansinės pasiekmės piliečiams, savivaldoms ir vyriausybėms. Ačiū. Pirmininkas. Kągi. Taip ir padarykime. Daugiau gal nediskutuokime dėl tų datų, nes šiandien niekada nebaigsime. Per pastarąsias dienas čia buvo visokių elektroninių uh, pašto žinučių, visokių diskusijų dėl darbo atvarkių, man tai visai nepatiko. Taigi taip, po vertimų reikia mums dviejų savaičių. Taigi, su sąlyga, kad 19 pasirodys vertimai, dvi savaitės paliekame pakeitimams. Tai bus 3-4 lapkričio tuomet terminas. Kolarska Babinska iškėlė žalios savaitės klausimą. Na, nu, aišku, visų problemų tai neišspręsim dabar. Bet gal tuomet teikime, kad 19 spalio, po to pirmadienis, tą pirmadienį visi čia atvyks pasirašyti. Tai dar pridedu dvi dienas. Ir taip kažkaip išspręsime žalios savaitės problemą. Kloturmes. Nenoriu čia kelti problemų. Iki gegužės juk nebaigsime, jeigu tokį grafiką taikysime. Ponas Piperis. Pone Turmesai, kas paliko tris savaitės pranešimui? Jūs, būtent jūs nustatėte tokį terminą. Tiksliau, trim savaitėm vėluojat. Ir dabar jūs nesuprantate, kad mums reikia laiko tam pranešimui apdoroti. Šešiasdešimt, aštuoniasdešimt klausimų komisijai. Gal reikia kažkaip greičiau viską padaryti. Dabar vėl daug noriu pasisakyti kolegų. Nežinau, kad, nežinau, ar galime toliau apie tai kalbėti, taigi štai ką siūlau. Ar priimtina štai kas? Po lapkričio 19-osios, kai jau pasirodys vertimai, paliekame dvi savaitės, po dviejų savaičių pirmadienį, pirmadienį, ir taip įsprendėme žalios savaitės problemą, tuomet atidėkime pirmadieniui. Dar plus dvi dienos. Man atrodo, čia nėra nieko perdėm sudėtingo. Atsargiai tuomet paklausiu, ar kas nors tam prieštarauja. Tuomet tą pirmadienį, kokia čia diena? pasakykite kokią dieną. Lapkričio 7, tai yra lapkričio 7, pirmadienis yra pakeitimų pateikimo terminas 12 dienos, jeigu visiems primtina. Ar galime tokį terminą nustatyti klodas? Aš tam pritariu. Pritariu tik dėl to, tik tuo atveju, jeigu vėliausiai balsuosime sausio mėnesį. Nes jeigu paliekame 7 lapkričio, tuomet tai reiškia, tada sakykime, kad turime balsuoti iki sausio. Tokia būtų mano sąlyga e, pritarti tam, ką siūlėte jūs. Niekas panašu, pirmininkas dabar jau, niekas panašu neprieštarauja. Na žinoma, viską reikia daryti kuo galima greičiau, kad e, rezultatus galėtumėme aptarti per kitą pirmininkavimą, kad per Danijos pirmininkavimą jau pasiektume rezultatų. Ar nieks tam neprieštarauja? Puiku. Na, o šiandieną suprantame, kad yra dar daug klausimų, problemų, kas, pavyzdžiui, yra energijos efektyvus vartojimas, gal reiktų pakviesti ir specialistų apie tai pasikalbėti. Kitaip tariant, 7 lapkričio 12, diena dieno, 12 val. dienos yra pakeitimų pateikimo terminas. Niekas tam neprieštarauja. Ačiū labai. Taigi, turime 2-3 dar minutės, kol vertėjai dirbs. COP 17 rezoliucija kuri buvo perduota Envi komitetui ir niekas neprieštaravo rezoliucijai, ne, puiku. Taigi ačiū Jums labai ir labai apgailestauju, kad ne visi pasi galėjote pasakyti, bet tiesiog mums neliko laiko. Tikiuosi, kad sekretariatas pasižymėjo Jūsų pavardės kitam, kitam kartu, kitoms diskusijoms. Thank you.